Good morning, ladies and gentlemen. Um... Labas rytas, ponios ir ponai, atsiprašome už vėlavimą. Laukiame komisijos nario Piebalco, tačiau jis paprašė pradėti posėdį ir e, jis prisijungtų vėliau, esu Maiklas Kešmanas. Pirmininkausiu šiam posėdžiui ir su pranešėjas e, dėl e, kotonų darbo atvarkės e, antrosios antrojo skyriaus. Noriu pasveikinti AKR atstovus ambasadorius. Puikiai žinote, kad šie klausimai surinkti pačiu laiku po to, kai buvo patvirtinti Ugandoje prieš homoseksualus nukreipti įstatymai ir panašus įstatymai taip pat buvo drakoniškai patvirtinti Nigerijoje. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje smerkiami šie teisės aktai, e, reiškiamas susirūpinimas. Puikiai žinote, kad bendroje Jungtinėje AKR ES parlamentinėje asamblėje praėjusią savaitę vyko labai aršios diskusijos šiais klausimais ir besirengiant Afrikos valstybių viršūnį sustikimui, kuris vyks kitą savaitę. Šie klausimai taip pat labai svarbus, tiek būtų informacijos įžangai, parlamento komiteto nariai vėliau pareikš savo nuomonę ir mūsų svečiai dabar pristatysime tyrimo rezultatus ECDPM e Mm. Institutas atliko šį tyrimą, tyrimo rezultatų kopijos turėtų būti jums išdalintos jūsų aplankose, jeigu neturite, išdalinsime vėliau. <clears throat> Šis e, institutas e, yra skirtas ECDPM santykiams tarp Europos, Afrikos, Karibų regiono ir Ramio vandenino šalių gerinti ECDPM yra atstovaujamas pono Jean Bosie ir jis pristatys savo tyrimo rezultatus, suteiksiu jam dabar žodį maždaug 20 minučių, taigi ponia Bosiut, jums žodis. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, it's a break. Ačiū, pan pirmininkė, mums uh, didelė garbė E, būnant nepriklausomų fondų, bendradarbiauti su ES ir AKR e valstybėmis ir pristatyti jums trumpo tyrimo išvadas labai sudėtinga tema apie tai, kaip organizuoti politinį dialogą dėl žmogaus teisų su AKR e valstybėmis pagal <clears throat> kotonų sustarimo 8 straipsnį, taigi trumpai pristatysiu svarbiausius mūsų tyrimo rezultatus ir norėčiau pradėti nuo to, kad siekiant įvertinti politinio dialogo žmogaus teisų srityje kokybę yra labai e, sudėtinga e, tą vertinimą atlikti, nes puikiai žinote, kad tokie dialogai vyksta formaliai, už uždarų durų ir e, nedaug yra dokumentų apie tai, kas tos uždarose posėdžiuose vyksta, taigi įrodymų rasti tikrai <clears throat> nėra lengva. Mes rėmėme savo tyrimę metinė, metiniais dokumentais, metinėmis taskaitomis dėl žmogaus teisų dialogo, tačiau yra labiau formalus. Mes buvo, taip pat buvome sustikę su suinteresuotais subjektais vietoje, tačiau tai, ką aš dabar pristatysiu, tikrai nėra e, kosminio e, mokslo išvados Tai veikiausiai bus bendro pobūdžio išvados e, iš paukščio skrydžio ir aš e, tą noriu pabrėžti tam, kad suprastumėte, kad e, buvome apriboti tam tikrą prasme atliekdami savo tyrimą, maždaug 2000 metais mes pradėjome stebėję 79 AKR šalimis diskutuoti žmogaus teisų klausimus ir po to, kad mūsų sustarimas buvo pasirašytas jo 8 straipsnėje nustatyti principai apie tai, kad dialogas dėl žmogaus teisų turi traukti plėtinę visuomenę, parlamentą, kitus suinteresuotus subjektus. 8 straipsnėje taip pat e, daugmaž yra nustatoma e, dialogo dėl žmogaus teisų struktūra. struktūra. Aštuntasis straipsnis yra platesnio masto darbo tvarkės sudamoji dalis, nes jame yra svarstomi visi E, dvišalių santykių svarbus elementai, žmogaus teisės yra tik vienas iš jų, e, turint omenyje, kad kiekviena šalis e, yra skirtinga, taip pat ir dialogas žmogaus teisų turi būti organizuojamas į tos skirtumus atsižvelgiant, tačiau bendras pasiūlymas, bendra sąranga yra daugmaž primtina. Tokia yra bendroji sąranga, tačiau tas straipsnis yra ne vienas kotonų sustarime, yra taip pat ir kitų straipsnių, kuris e, remiantis, e, galima svarstyti, žmogaus teisės. Pastarį kartą peržiūrėjus kotonų sustarimą buvo nuspręsta intensyvinti žmogaus teisų dialogą, gilintis išsameu kai kurios klausimus. Kaip žinote, e, kad dėl 96 straipsnio taikymų taikymo mm, e, kilo tam tikrų sunkumų. Padevintai straipsnį kitus būtų galima paprėžti. Taigi tokia yra bendroji sąranga ir architektūra, tačiau reikia nepamiršti, kad per pastarus metus patys pasikeitė dėl arabų pavasario įvykio. Tai buvo tam tikras uh, uh, signalas Europos Sąjungai uh, peržiūrėti savo politiką ir atnaujinti e, žmogaus e, teisų klausimus ir aspektus vykdant e, užsienio politiką. 2012 buvo parengtas strateginis veiksmų planas žmogaus teisų ir demokratijos srityje, kuriame teigiama, kad žmogaus teisės turėtų drėktis tą sidabrinę giją visose mūsų ES išės politikos sritise. Taip pat žinote, kad šioje sąrangoje e, numatytas ne tik dialogas, yra daug kitų dalykų, pavyzdžiui, e, strategijų rengimo žmogaus teisų srityje e, atitinkamų žmogaus, kovotojų žmogaus teisės apsaugos priemonės, demaršai, susirūpinimo pareiškimas ir panašios priemonės, kurios yra skirtos žmogaus teisėms stiprinti. Noriu tik tai uh, išnašose pažymėti, kad 2011 metais komisija įvertino <clears throat> visus žmogaus teisų srityje pasiektus rezultatus. Pagrindinė rekomendacija pateikta komisijos buvo susijusi su tuo, kad žmogaus teisės turėtų e, būti įtrauktos į visas kitas ES politikos sritis ir e, turėtų būti ištrauktos iš tam tikro geto. Taigi vertinkime, e, kaip praktiškai viskas yra įgyvendinamas. Europos parlamentas užsakė tyrimą, kurio metu norės aiškinti du dalykus - žmogaus teisų dialogo visapusiškumą. E, tai yra norėjo išsiaiškinti, ar žmogaus teisų dialogo kontekste yra svarstami tik tai tie karščiausi klausimai, ar viską bandome vertinti bendresnė prasme, kas dalyvauja šiame dialoge, kokia koks yra jo veiksmingumas ir kaip valstybės narės atlieka savo vaidmenį šiame dialoge, kokį vaidmenį atlieka, žinoma, komisija nėra vienintelė institucija ir ar yra koks nors čiopiamas rezultatas ir poveikis, ir žinoma, svarbiausias klausimas, kaip reikėtų pagerinti žmogaus teisų dialogą. Mes vertiname padėtį atskiruose Afrikos regionuose, atskiras tų šalių situacijas ir problemas, kurias jos patiria žmogaus teisų srityje, taip pat vertindami ir tų valstybių santykius su ES atskirus ir e, taip pat tyrėme situaciją, e, skaitant ir Zimbabvę, kuri, su kuria santykiai yra suspenduoti šiuo metu. Taigi atsižvelgėme į įvairias specifinės situacijas, bandėme pateikti atsakymus įvairius skirtingus klausimus. Pirmiausiai dėl dialogo kokybės, pirmiausiai įvertinkime e, visapusiškumą. ES savaime suprantama bando palaikyti dialogą su vyriausybės agentūromis, tačiau taip pat e, E, dialogė dalyvauja pilietinė visuomenė, kiti suinteresuoti subjektai, dialogų kokybė gerėja, žinoma, esama skirtumų tarp e, to dialogo apriepties atskirose valstybėse narėse, tačiau struktūra bendra yra gera, tačiau e, vis tik tai susidurėme su rimtais sunkumais pagal 8 straipsnį. 23 punktas žmogaus teisės apriepia viską ir tai tikrai nėra pats geriausias formatas tokia buvo viena iš pagrindinių išvadų, nes puikiai e, žinote, kad e, kitose valstybėse pasaulyje veikia atskiri komitetai, kurie svarsto žmogaus teisų klausimus, tuo tarpu čia apreptis yra daug platesnė, tačiau žinoma, e, yra daugiau veiksmų laisvės susijusios su to, kokius klausimus galima įtraukti į darbo atvarkę. Dabar vertinkime aštuntojo straipsnio formatą visos valstybės, e, kuriuose buvo atliekamas tyrimas, pavyzdžiui, Nigerija, turi kitų būdų, e, kurias pastelkus galima svarstyti žmogaus teisų klausimus. Ir reikia pripažinti, kad kai kuriuose valstybėse žmogaus teisų dialogo kontekste gerus klausimus galima įtraukti darbo atvarkį, kiek kitose yra tam tikrų apribojimų, tačiau kalbant apie tolesnius veiksmus visose valstybėse, e, jie tikrai buvo riboti ir tai yra vienas svarbiausių išvadų. Kitas, e, kita išvada susijusi su tuo, ką jau kalbėjau anksčiau apie tolesnius veiksmus, yra sunku užtikrinti tam tikrų veiksmų ir darbo atvarkės klausimų gyvenimo testinumą. Kalbant apie vidutinio laikotarpio perspektyvą, reikia daugiau dėmesio skirti tose valstybėse narėse, būtent veiksmingumui ir testinumui. Taip pat būtina stiprinti sąveiką tarp nefinansinių ir finansinių priemonių, įtraukiant žmogaus teisės priemonės, finansinės paramos priemonės. Manau, kad nemažai pažangos buvo padaryta žmogaus teisų kontekste vandentvarkos, švietimo, sveikatos apsaugos sektoriuje. E, taip pat pasitelkiami ir nefinansiniai instrumentai siekiant šį dialogą stiprinti. Manau, kad ES delegacijos e, tikrai neblogai tvarkosi, tačiau lygia dar yra kai kurių problemų. Na, paskutinis pastebėjimas susijęs su valstybių narių vaidmeniu. Valstybės narės e, visos dalyvauja žmogaus teisų dialoge, kai kurios uh, daugiau, kitos mažiau, tačiau svarbu yra užtikrinti vieningą poziciją, pavyzdžiui, vertinant žmogaus teisų padėtį 2011 metais ir tos bendros pozicijos iš tiesų nėra, kadangi valstybės narės turi savų interesų. E, valstybėse, kurias mes atlikome tyrimą, iš tiesų, tai galima pastebėti, neblogą saveikumą. Kalbant apie poveikį ir e, poveikį taip pat ES pozicijos kitimui, reikia pažymėti, kad e, žmogaus teisų dialogas turėjo teigiamą poveikį atskirais atvejais. Mes pastebėjome, kad su šalimi partnerė galime plėtoti konstruktyvų dialogą, kuris yra naudingas jos pilietinės visuomenės plėtrai ir vystimuisi, tačiau taip pat pate, yra ir tokių situacijų, kur, kuriuose viskas yra užblokuojama. Ir čia jau kyla klausimas dėl ES taktikos, kurią jį turėtų pasitelkti siekdama gyveninti e, klausimus, kurie įtraukti žmogaus teisų dialogo darbo atvarkė. Dabar pereisiu prie išvadų, kad nekalbėčiau per ilgai pirmininkę. Statysiu e, tris svarbiausias e, išvadas. Europos Sąjunga turėtų siekti, kad jos vertybės ir normos būtų pripažin, pripažįstamos ir e, gerbiamos visame pasaulyje, tačiau turime išlikti realistais visuomet Europos Sąjungoje, e, jos viduje yra tam tikrų ginčių, kurie e, atitinkamai daro poveikį mūsų dialogui su AKR šalimis. Taip pat e, turime suvokti, kad e, žmogaus e, teisų dialogas priklauso nuo kitų ES turimų svertų ir šiuo metu tie kiti svertai e, tampa mažiau svarbus, todėl yra sudėtingiau daryti atitinkamą tiesioginį poveikį. Taip pat svarbu pažymėti ir tą dažnai sako mūsų AKR partneriai, kad būtina atsižvelgti taip pat ir į istorinį žmogaus teisų padėties raidą atskirose šalise, į kultūrinius kitus aspektus, nes jeigu šios aspektus pamiršime, tai uh, iš dialogo pereisime į konfrontaciją ir tai tikrai nebus blogai, taigi, nebus gerai, taigi reikia atsižvelgti į vietinius ypatumus, kultūrinius ir kitus jautrius klausimus. Kita išvada susijusi su pirmąją, jeigu ES teikdama finansinę paramą e, per daug laikosi normatyvinio požiūrio, e, tai e, taip pat neatneša gerų rezultatų. Visuomet ES dialogo eigoje turėtų svarstyti, kokius svertus pasitelkti, kokius partnerius pasirinkti skiriuose valstybėse tam, kad bedarmis pastangomis būtų galima įgyveninti darbo atvarkės punktus. Tai yra labai svarbu, kadangi mes esame nepriklausomas fondas. Tai uh, E, norime atkreipti dėmesį į tai, kad būtina apibrėžti labai aiškiai ne tik savo vertybės, tačiau taip pat ir interesus. 2011 metų e, vertinimas aiškiai parodo, kad dėl padėties atskirose valstybėse narėse susijusios su žmogaus teisės, teisėmis ES laikosi e, šiek tiek nusaikesnės arba netgi labai nusaikios pozicijos dėl to, kad tų valstybių ekonominė ir politinė įtaka yra daug svaresnė. E, taigi tokios būtų išvados ir mes turėtume e, tačiau taip pat atsižvelgti ir į e, realią situaciją. Atskirose valstybėse narėse reikia rimtai svarstyti paskatas. Buvo nemažai gerų teigiamų pavyzdžių susijusių su veiksmingomis paskatomis, kurias pastelkus buvo E, skatinamas dialogas žmogaus teisų srityje, nes vien tik tai finansinėmis priemonėmis arba darant spaudimą nebūtinai galime pasiekti rezultato, kurio norime pasiekti. Ir e, manau, kad galiausiai būtų galima pastelgti labai daug priemonių siekiant skatinti dialogą žmogaus teisų e, klausimais dalyvauti dialoge, įtraukti žmogus teisų klausimus į vairius politinius sprendimus, Tačiau jeigu iš tiesų norime padaryti ir e, pasiekti, kad vyktų tam tikri pokyčiai visuomenėje, turime suvokti, kad šie procesai iš tiesų yra labai sudėtingi, nes e, pažvelgus atgal į mūsų istoriją, tą taip pat aiškiai pastebėtume. Taigi tie pokyčiai e, ir rezultatai, kurių mes siekiame, iš tiesų kelia mums nemažai sunkumų. Kalbant apie rekomendacijas, tai e, išsamei jų nepristatinės, tačiau pateikėme keturias rekomendacijas, kaip pagerinti mūsų dialogą žmogaus teisų srityje, tai yra būtent būtinybė atsižvelgti į atskirą valstybių kontekstą, jų kultūrinius ypatumus, vystančią dialogą, taip pat būtina plėtoti dialogą su suinteresuotais subjektais. Taip pat reikia pažymėti, kad dialogas galėtų būti e, reguliaresnis ir geriau strategiškai, e, strategiškiau parengtas. Na, tai reiškia, kad būtina svarstyti e, klausimus atsižvelgiant į konkretų kontekstą. Prieš tai uh, pasvaršius, ar iš tiesų e, konkrečius klausimus traukus darbo atvarkę galime tikėtis apčiuopiamų rezultatų. Tai nereiškia, kad kiti klausimai nėra svarbus, tačiau e, dažnai girdime priekaištų dėl to, kad žmogaus teisų dialogas nėra pakankamai gerai parengtas. Taigi reikėtų geriau pagalvoti apie tai, kokius klausimus pasirinkti ir e, kaip mobilizuoti išteklius siekiant šį dialogą pagerinti. Taip pat ES turėtų atsižvelgti į atskirų valstybių, narių, <clears throat> atskirų valstybių AKR skirtumus ir pasirinkti tam tikras specifinės taktikas ir strategijas, kurias galėtų įgyvendinti skirose e, šalise. E, taip pat reikia pasiremti jau iki šiol E, pasiektais rezultatais ir sukaupta patirtimi. Galbūt antroji rekomendacija yra pati svarbiausia, nes e, šis momentas yra tikrai labai e, svarbus, tai yra būtina ES požiūrių sustiprinti žmogaus teisų dialogo legitimumą. Mes turime aiškiai parodyti, kad mums, mūsų vertybės yra svarbios ir kokias kitokias legitimumo formas reikia pasirinkti, reikėtų suderinti savo žmogaus teisų darbo atvarkę su e, AKR šalių pilietinės visuomenės. E, pasirinktą darbotvarkę ir palyginti ES ir vietinės darbotvarkės, kad jos geriau dėrėtų viena su kita. Klaskinis pavyzdys yra ES pastelkiami mechanizmai ir, ir šalis taip pat turi atitinkamus mechanizmus, hartijas ir uh, E, kitokius dalykus. Tam reikia visas šios darbo atvarkės tarpusavėje geriau suderinti tam, kad nesusidarytų tam tikras priešpriešos tarp ES ir Afrikos darbo atvarkių vaizdas arba įspūdis. Aš nesigilinsiu dabar į smulkmenas, tačiau turime siekti e, nesudaryti įspūdžio, jog bandome primesti AKR šalims savo darbo atvarkės. Tos darbo atvarkės turi būti bendros ir e, reikintis konkursų konkrečių konstruktyvių veiksmų jas įgyvendinant, kuriant tam tikrus alijansus, kurie galėtų bendromis pastangomis e, naudingais būdais gyventi darbotvarkę, tai traukia taip pat ir abipusiškumo principą. E, AKR valstybės dažnai jaučia, kad e, Europa nepakankamai dėmesio skiria jų manimų svarbiems žmogaus teisų klausimams. Taigi, Tai turbūt būtų viena iš įdomesnių, svarbesnių rekomendacijų šiuo momentu. Ši trečia rekomendacija yra klasikinė ir susijusi su į rezultatus su orientuota dialogo stebėsime, kaip minėjau, yra rengiamas sutinkamos ataskaitos žmogaus teisų dialogo srityje 2-3 kartus per metus, tačiau svarbu tose ataskaitose pažymėti, ar pasiekiama dialogo eigoje konkrečių apčiuopiamų rezultatų, kokie tie rezultatai yra, nes dažnai e, tose ataskaitose netgi nepateikiama informacija apie tai, nepateikiamos konkrečios rekomendacijos, taigi reikėtų apibrėžti, kokiu rezultatu <clears throat> ir kokio legitimumo mes siekiame, taigi šios rytyje dar tikrai galima pagerinti patį galutinę, paskutinę rekomendaciją. Taip pat yra labai svarbi, nes dialogas niekuomet E, nevyksta viena kryptimi. Jeigu norite, kad dialogas būtų veiksmingas, tai labai svarbu žmogaus teisų darbo tvarkiai skirti ir pakankamą finansavimą, pasitelkti finansinės priemonės, kad tai būtų geriau įgyvendinama. ES lygmenių būtų galima e, labai konkrečiomis priemonėmis stiprinti šį e, dialogą, susijęti žmogaus teisų sritis <clears throat> ir klausimus su atitinkamos ekonominės pagalbos priemonėmis, nes mūsų vertinimu viskas šioje srityje taip pat krypsta tinkama linkme, tačiau reikia dar e, labiau stiprinti e, šių dviejų sektorių tarpusavio sąsajas, e, siekti susijęti žmogaus teisų dialogą su finansinė biudžeto vystimosi parama ilgalaikėmis investicijomis ir e, tikrai buvo labai įdomu iš suinteresuotų subjektų atskirose kar valstybėse išgirsti nuomonę apie tai, kad ES turėtų dėti daugiau pastangų, kad investuotų į institucijų infrastruktūros plėtrą šiuose šalise tam, kad E, institucijos taip pat galėtų įtraukti atitinkamus e, žmogus teisų klausimus savo darbo atvarkį ir kad šią veiklą užsimtų ne vien tik tai pilietinės visuomenės organizacijos, taigi tokios investicijos artimiausių ir e, laikotarpių ir vidutinės trukmės perspektyvoje taip pat galėtų būti naudingos tam, kad būtų galima pagerinti žmogaus teisų dialogą tiek pirmininkė būtų mūsų vertinimų ir išvadų susijusių su žmogaus teisų dialogu atskirose KR šalise. Galėjome pasirinkti, aišku, ir kitas šalis, tačiau manau, kad išvados ir bendras vaizdas būtų labai panašus. Ačiū uždėmesi. Much, John, <coughs> really... Labai ačiū už e, tikrai įdomų požiūrį. Galiu prisiminti, ko tiksliai jūs suformulavote, bet man atrodo labai taikliai reikėtų pabandyti įvertinti, kaip vyksta dialogas, bet jis dažnai vyksta nes, neorganizuotai, dažnai privarčiai erdvė ir tai gali būti pavojinga. E, Mes sveikiname tai, ką Jūs pasakėte, džiaugiamės to, ką Jūs pasakėte, ypač Jūsų rekomendacija numeris 2, kurioje akcentuojamos strateginės partnerystės su regioninėmis ir kontinentinėmis organizacijomis. Nes e, kažkokių nurodymų primetimas nėra niekam naudingas. Greičiausia, e, jis būna pastelkiamas kaip e, pasiteisinimas, kodėl neieškoma sprendimo. Aš labai džiaugiuosi, kad komisijos narys atėjo čia. Bijau, kad vakar aš labai griežtai, e, kad praeitą savaitę labai griežtai su juo kalbėjau, o per pastarosius penkerius metus mes palaikėm nepaprastai gerus santykius šią svarbę temą. Aš žinau, gerbiamas komisijos nariai, kad jums asmeniškai rūpi žmogaus teisų užtikrinimas visoms grupėms, įskaitant pažeidžiamasias grupės. Ir e, aš praėjusią savaitę nekantraudamas jūs e, sukritikavau, nes e, kaip ir Žanas, aš manau, kad mes perėjom prie aštunto straipsnio, bet iš tiesų realiai dėl ryštingumo, dėl sutarimo stokos nieko nenueiname ir neprasikame 96 ar 97 straipsnio. Dabar skaitau savo užrašus. Mes e, čia e, įžengėme į labai jautrę e, situaciją. E, Ir mes su akar valstybėmis turėtume labai atidžiai spręsti problemas. Jeigu iškyla problemų ehm, Afrikoje, Karibų jūros e, baseinė ar Ramiame vandenyje, tai sprendimai turi išplaukti iš to regiono, iš tų e, valstybių. Ir kaip aš jau sakiau, komisijos nariai, mes e, kartu laikomės to požiūrio, kad reikia palaikyti dialogą, politinį dialogą ko galima iš tokio politinio dialogo tikėtis ir kokiu atsakymu galima e, tikėtis, kada lūkesčiai nėra patenkinami. Aš žinau, e, kad e, naujas politinis dialogas bus užmėgstas su Aganda šį penktadienį ir aš savo klausimus teikiu galvodamas būtent apie tai. Koksgi tikslas? Mes sakome, kad reikia eiti Yra tokių, kurie sako, kad reikia eiti iki e, žvaigždžių, nes jeigu nepavyks jų pasiekti, tai viskas subirės į šipulius ir nieko nebeliks. Netokiu požiūriu reikėtų vadovautis. E, galvojant ypač apie penktadienio būsimąjį dialogą, gerbiamo komisijos narį paprašysiu dabar išsakyti savo mintį šioje diskusijoje. Ačiū, Maiklai. Atrodo, kad kotonų susitarimo aštuntojo straipsnio nuostatas yra pagrindinė priemonė stiprinanti politinius tikslus tarp AKR ir ES. Pagrindinis tikslas - keisis informacija, skatinti abipusį supratimą, apibriežti bendrus prioritetus ir bendrąją darbo atvarkę. Jokių būdų aštuntame straipsnėje. E, atsiprašau, tam tikra prasme yra numatytas ir dialogas. E, ir su ta valstybė Ten yra aptariami abims pusėms, pusėms rūpimi klausimai tokie kaip e, e, saugumas, priekyba ginklais, e, nelegali migracija ir panašiai. Žmogaus teisės 8 straipsnio politinėme dialoge yra vienas iš pagrindinių elementų. Tai yra pagrindinė teisinė priemonė leidžianti iškelti žmogaus teisų problemas AKR valstybėse. Europos išorės veiksmų tarnyba šiuo metu peržiūri aštuntojo straipsnio įgyvendinimo e, geriausią praktiką kuriant dialogą, politinį dialogą sudėtingomis aplinkybėmis. Šioje studijoje bus galvojama, kaip žmogaus teisės yra sprendžiamos pagal 8 straipsnio dialogą, bus galvojama apie šio dialogo solidarumą, e, integruotumą, sklandumą šiame kontekste ir ne tik. Čia, e, čia prisimenu neseniai pateiktą E, mūsų kolegų e, pateiktą studiją iš ACDPM studiją. Mes e, galime rasti pagal aštuntąjį dialogą E, organizuoto dialogo puikių pavyzdžių, tai buvo paminėta. Aštuntas straipsnis galėtų būti labai gera platforma reformoms paremti. Pavyzdžiui, galime prisiminti Ruandos atvejį, kai vyriausybė priėmė sprendimą panaikinti mirties bausmę po vieno iš eilinių e, dialogų pagal aštuntą straipsnį šią temą. E, tokie dialogai išplaukia ir iš ES pasiūlymų pradėti dialogą dėl valdyseno žmogaus teisų klausimais, ypač kai kalbame apie UPR rekomendacijų gyvendinimą. Aštuntasis straipsnis taip pat yra labai svarbus, e, kaip e, galvojant, kaip padėti krizę išgyvenančioms valstybėms. Malio atveju tai buvo. Po to, kai buvo priimtas veiksmų planas dėl pereinamosios vyriausybės, ir e, Malio nacionalinės asamblėjos 2013 m. sausio mėnesio pabaigoje ES nusprendė palaipsniui atkurti e, dialogą ir palaipsniui įtvirtinti E, reguliarų dialogą pagal 8 straipsnį. Tai bus politinės paramos, kurią teikia ES šioms valstybėms pagrindas ir jis leis deramai gyvendinti veiksmų planą, kurio tikslas atkurti teisės e, viršenybę ir konstitucingumą Malyje. Mes suprantame, kad per politinį dialogą reikia vengti politinės įtampos. E, togia e, Malavija E, mes pritaikėme ypatingas priemonės. Mes suprantame, kad Etijopijoje ir Gambijoje reikėjo imtis ypatingų spaudimo priemonių. Per šį dialogą yra aptariami e, bendri interesai, ypač kai kalbame su tokiamis valstybėmis kaip Ruanda, Senegalu, Bostvana, e, aptariame vidaus žmogaus teisų klausimus, taip pat aptarėme ES strategiją Sahelio atveju, Ruandos atveju. Aštuntojo straipsnio diskusijose buvo kalbama apie Įstą, e, Kongo demokratinę respubliką, apie e, pabėgėlių klausimus. E, mes galvojame, kaip rasti abipiems pusėms priimtiną konflikto sprendimą. Taip pat kalbėjome apie žiniasklaidos įstatymus ir teismų darbą. Kalbant apie jūsų pateiktas rekomendacijas, <clears throat> pagal kurias siūloma priimti strategiškesnį požiūrį į politinį dialogą, aš jūsų rekomendacijas labai sveikinu ir mes visi bandom tą patį padaryti, bet labai svarbu suprasti, kad aštuntasis straipsnis nėra tokia priemonė, kurią galima pasitelkti tik tai retkarčiais. Dialogas turėtų būti palaikomas nuolat, nes tik tada bus galima pasiekti geriausių rezultatų šiame dialoge e, dalyvaujančios jaučiasi abipusės ir jos rengėsi tam dialogui lygiavertiškai. Tai aš manau, kad bus e, pakankamai daug turiningų pasikeitimų. Viena iš e, tokių mūsų valstybių partnerių yra Burundis. Politinio dialogo su ta valstybė ilgai nebuvo, bet paskui kažkaip staiga mes jį pradėjom ir matom, kad jis eina į priekį. E, negalime sakyti, kad pasiekėme visų rezultatų, kurių tikėjosi abipusės, bet jis numato galimybę realiai aptarti problemas kartais jos yra labai jautrios. Bet tai nėra vienintelė valstybė, apie, galėtume, apie kurią taip galėtume pasakyti. Kalbant apie žmogaus teisų politinio dialogo legitimumą, tiesa ta, kad kartais atrodo, kad ši problema aktuali tik Europai. Iš tiesų tai yra tarptautinės darbo tarvės klausimas ir mūsų valstybės <clears throat> partnerės labai jį remia, jos rengia atitinkamas deklaracijas ir labai svarbu e, pagrysti e, visus numatomus veiksmus. Ir dar kartą galim pakartoti, kad e, iniciatyva kyla ne tik dvi šalių pagrindų iš šitos valstybės ir ES. Valstybės yra pasirašusios daug skirtingų tarptautinių konvencijų ir e, prisėmusios daug tarptautinių įsipareigojimų. Todėl aš manau, kad e, toks patarimas būtų labai vertingas. Mes taip pat vykdome dialogų stebėsiną, vadinamai monitoringą Taip mes tengiamės pakeisti bendradarbiavimą su besivysančiomis šalimis, e, jo, proce, jo vykdymo būdus ir bandome įvertinti, kur mums pasisekė pasiekti gerų rezultatų, kur nelabai pavyko ir galvojame, kaip strategiją būtų galima pakoreguoti. Visapusiškai išnaudojame e, plėtros programas ir finansavimo priemonės įvertiname. Mes suprantame, kad reformos gali būti paremtos finansiškai, kaip ir visi kiti svarbus valstybėse vykstantis procesai. Mes labai daug dėmesio skiriame laikotarpiui po CDF ir supratome, kad padaryti būtų galima labai daug, bet e, e, ne viskas dar padaryta. Dabar perinu prie rimto klausimo, apie kurį kalbėjo Maiklas. <clears throat> Jeigu bendrai politinį dialogą vertinsime išskirdami vieną dalį, tai galiu pasakyti, kad bendrai dialogas yra atviras ir labai sąžiningas. Mes niekuomet e, nepraleidome progos diskutuoti, nes e, tokios problemos kaip žmogaus teisės LGPDBS, LGBT, LGBT asmenims turi būti aptariamas. Labai svarbu, kad tai darytume, nes e, galų gale mums ir tarptautiniai bendruomeniai šis klausimas yra labai svarbus, kalbant apie žmogaus teisės, jo negalima užmirsti. Ir jeigu aš kalbuosi su savo giminaičiais ir bandau jiems paaiškinti, ką mes darome, jie ne visuomet mane supranta, bet aš stengiuosi viską išdėstyti e, aiškiai. Ir e, nes tik taip mes galim būti suprasti, jeigu mes aiškiai išdėstinsime savo veiksmų priežastis. Tokiu būdu užsitikrinsime patikimumą. E, Tuo pačiu principu turim vadovautis ir vystimosi bendradarbiavimą organizuodami. Dėl tos priežasties aš manau, kad dabar mes turim naują galimybę. Aštuntojo straipsnio dialogą Ugandai ir Nigerijai. Ir aš labai esu dėkingas Ugandos vyriausybei, kad ji dalyvauja šiame dialoge. Šis dialogas bus sudėtingas, aš tą suprantu, bet bent jau mes galėsime šią problemą aptarti, nes labai svarbu, kad pirmiausia kalbėtumėmės ir rastume būdų išvengti skirtingos lytinės orientacijos žmonių persekiojimo. Man atrodo, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kitiems tai gali būti sudėtinga. Todėl turim ieškoti bendro supratimo taško, kad žinotume, kaip šią problemą spręsti. Taigi labai svarbu, kad dialogas su Uganda pradėtas. Man atrodo, kad panašiai E, žmogaus teisų dialogas vyksta ir su Nigerija ir aš tikiuosi, kad viename ar kitame etape ir kitos valstybės įsitrauks į diskusiją šiuo klausimu, nes e, tą reikia daryti ir turime rasti išeitį. Pirmiausia, turėtume užtikrinti, kad tie asmenys nebūtų baudžiami e, kaip nusikalteliai. Aš žinau, kad niekur pasaulyje niekas manęs negalėtų persikoti, jeigu aš būčiau homoseksualus. E, aš noriu bent jau, kad tai būtų. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas dabar. Mes turim visus tuo įtikinti. To siekiame ir aš manau, kad mūsų vykdomas dialogas yra labai svarbus žingsnis į priekį. Čia ir baigsiu pasisakyti, nes manau, kad galų gale Mes e, pagal aštuntą straipsnį e, galėsime išspręsti daug problemų. Tai yra vienintelė svarbiausia priemonė. Bausmė nepadės e, išplėsti dialogą. Kai kuriais atvejais galima ją pasitelkti, bet aš sakau, kad turi būti panaudotas aštuntas straipsnis, mes turim kalbėtis, kalbėtis, kalbėtis ir rasti sprendimų problemams, kuriomis mūsų nuomonės išsiskiria. Thank you, thank you very much, Commissioner. And... Ačiū komisijos nariui. Jūs e, e, apie šią savo pasakymo dalyje dėl žmogaus teisų įsipareigojimų tikrai neskaitėte savo užrašų, kalbėjote iš širdies ir ypač kalbėdamas apie LGBT asmenų problemas, <clears throat> e, kalbant apie E, tai, kad nuolat e, yra pabrėžiamas e, lytinės orientacijos klausimas, tai man kaip gėjui jis tikrai yra labai svarbus, nes aš kaip pagalvoju, kas atsitiktų ar būtų atsitikę, jeigu aš būčiau gimęs Ugandoje, Nigerijoje ar kitoje šalyje. Taip pat buvo teisingai pastebėta, kad pagarbo žmogaus teisėms ir mažumoms srityje ES valstybės yra sukorusios nemažą kelią, kol pasiekė dabartinę e, būklę. E, tačiau mes turime pabrėžti, kad žmogaus teisų dialogas turi vykti vadovantis Tarptautinės žmogaus teisų konvencijos nuostatomis, nesikišantis suverenių valstybių vidaus reikalus ir vertinant Afrikos Sąjungos veiksmus ir Afrikos žmogaus teisų komisijos, komisijos e, tam tikras pastangas e, plėtoti ir vystyti dialogą žmogaus teisų srityje su visomis kontinento valstybėmis, galbūt tai būtų tinkamiausias būdas šį dialogą plėtoti, kad nesusidarytų įspūdis, kad mes bandome e, tokiu būdu užmaskuoti savo kažkokius postimperialistinius siekius ar kėslus. Mes, žinoma, turėtume mm, svarstyti tokius klausimus kaip kultūriniai aspektai, pavyzdžiui, poligamija, kur, kurią gali praktikuoti Afrikos valstybėse tik vyrai beje. E, taigi, Pratysant diskusiją šiais klausimais, norėčiau e, pasveikinti dabar poną e, e, Vervakė, kuris yra Afrikos kišulio, pietų Afrikos ir Indijos vandenino regiono direktorius BIVT. Taip pat noriu pabrėžti, kad Nikolas Leskat buvo labai aktyvus dialogas su to regiono valstybėmis dalyvis, tačiau jis dabar turi kitų įsipareigomų, negalėjo šiandien atvykti. Aš tačiau stiksiu žodį ponui Vervakė, kuris e, tikrai pristatys dabar visus e, svarbiausius klausimus. Tik e, noriu, ponė pirmininkė, pastebėti, kad Nikolas Veskot būtų dalyvavęs šiame postėje, tačiau turėjo dalyvauti kitose sustikimuose, rengiantis kitos savaitės Afrikos valstybių aukščiausio lygio sustikimui. <clears throat> Tačiau jis tikrai glaudžiai atidžiai stebi šios dienos diskusijas. Norėčiau pradėti nuo minties, kurią savo pasisakymą baigė komisijos narys dėl tebesitęsiančio dialogo pagal 8 straipsnį su Nigerija ir Uganda ir dėl tinkamų patvirtintų uh, teisės aktų tose valstybėse nukreiptų prieš e, homoseksualius asmenis. Šie klausimai turėtų būti svarstomi platesnėme e, diskusijų dėl 8 straipsnio nuostatų kontekste. Šiuo atkreipdamas dėmesį į tai, kas vyksta minėtose šalise, pabrėžite, kad buvo iš karto ES vardu pasmerkti šie teisės aktai, pasmerkta diskriminacija <clears throat> mažumų atžvilgių tačiau taip pat ir pilietinės visuomenės organizacijų veiklos apribojimai netitinka šių dviejų minėtų valstybių prisimtų tarptautinių įsipareigojimų. Taigi visi šie aspektai mums labai svarbus ir e, ypač dialogas, kuris penktadienį vyks Ugandoje, Kampaloje, yra labai svarbus, jam intensyviai ruošiamasi. Komisijos narys minėjo, kad e, rengianti šiam dialogui diskutuojama su mūsų partneriais iš Ugandos, mes siekiame, kad abi šalis prisijimtų atitinkamus įsipareigojimus, tačiau ypač Uganda kuriais būtų užtikrinama, kad valdžios institucijos um, nustotų persekioti LGBT asmenys savo valstybėse e, <clears throat> mes e, dabartinę raidą ir šios numinėtus teisės aktus priimtus valstybėse Ugandoje ir Nigerijoje vertiname kaip aišku žingsnį e, žmogaus teisų padėties pablogėjimo linkme. Ir tą aiškiai pabrėžiame dabartiniu etapu, kalbant apie platesnio masto horizontalės diskusijas dėl aštuntojo straipsnio dialogo, palankiai vertiname e, ECDPM parengto tyrimo išvadas. Šiuo metu mes komisijoje taip pat peržiūrime e, nusistovėjusios praktikas e, susijusios su aštuntojo straipsniu, aktyviai dalyvaujame rengiant atitinkamas rekomendacijas ir naujus pasiūlymus. Buvo pareikštas kai kurios pastabos, norėčiau jas sureaguoti. E, sudėtingos aplinkybės vertinant 8 e, straipsnio poveikį, tai yra tiesa, taip pat buvo e, minima, minimos, minimi įvairių sunkumai siekiant gauti prieigą prie informacijos, turint omenyje, kad kai kurie sustikimai ir posėdžiai nėra vieši. Mes tačiau su vietos valdžios institucijomis vykdome iš tiesų tarpusio pasitikėjimų grįžiamą dialogą, kartais jo rezultatai yra paviešinami, kit, kitais atvejais ne. Taip jau yra. Kitas dalykas, poveikio vertinimas yra ilgalaikis procesas ir tai tikrai nelengvas darbas, išvados ir rezultatai. Uh, aštuntojo straipsnio kontekste gali būti vertinami kaip tam tikros e, prevencinės užkardimo priemonės, kurias e, atitinkamai apibriežti ir kartu įvertinti yra sudėtinga. Mes tačiau palankiai vertiname galimybę pasinaudoti skiriose valstybėse šio tyrimo rezultatais e, ir tokiu būdu toliau plėtoti žmogaus teisų dialogą, tačiau nesigilinsiu dabar į smulkmenas, kalbant apie politinės rekomendacijas. Uh, Žinoma, <clears throat> būtinybė pasirinkti struktūriškesnį strateginį požiūrį yra labai svarbi. Mes tą jau darome, kalbant apie dialogą su Uganda. Jis iš tiesų turi pakankamai aiškę struktūrą, kuri yra patvirtinta bendrabiavant su vietos valdžios institucijomis. Taip pat e, Plėtinės visuomenės organizacijos dalyvauja šiame dialoge nuo pat jo e, pradžių, dalyvaudamas įvairiose seminaruose, kartais jos e, netgi savarankiškai rengia įvairius sustikimus, valstybės narės taip pat glaudžiai dalyvauja šiame procese, pasiskirščiusios yra darbais, jos pasirenka atskirus elementus, kuriuos nori įtraukti įvykstančias E, diskusijas atsižvelgdamas į savo e, darbotvarkės prioritetus. Darbotvarkė yra nustatoma bendromis pastangomis. Kalbant apie dialogo teisėtumą, visiškai pritarėme e, teiginiui, kad reikia susijęti šį dialogą su vietos regioninė kontinentinė darbotvarkė. Afrikos demokratijos hartija yra labai galingas instrumentas ir turime <clears throat> kuo didesniu mastu pasiremti Afrikoje patvirtintomis jau dabar veikiančiomis priemonėmis. Kartais šios valstybės kreipiasi į mus, prašydamas pradėti e, atitinkamą dialogą ir tai kartais nėra pakankamai pabrėžima. Pavyzdžiui, Burundija e, praėjusią savaitę svarstėme politinę padėtį ir Burundžio valdžios institucijos jautė poreikį atvykti pas mus ir paaiškinti, kokia yra situacija pagal 8 straipsnio nuostatas ir tai yra labai e, teigiama nuoroda į tokius pavyzdžius E, į rezultatus orientuotą stebėseną, pritarėme šiam pasiūlymui. Galbūt e, reikėtų daugiau dėmesio skirti rinkimų stebėjimo misijoms ir jų e, išvadoms šiuo metu vyksta struktūrinis dialogas susijęs su tuo, kaip reikia gyvendinti rinkimų stebėjimo misijų E, pateiktas išvadas ir rekomendacijas. Aišku, reikia dėti daugiau pastangų, tą ketiname ir daryti. Žinoma, 8 straipsnio dialogas e, yra vienas svarbiausių temų e, vykstant politinėms diskusijoms tarp ES ir AKR šalių, taip pat atsižvelgiant į ES santykius su AKR valstybėmis grindimą vertybėmis. E, taigi šiame dialoge būtina užtikrinti, kad visi laikytųsi abipusiškumo principą, tą, tuo įsintikinsime kitą savaitę. Žinoma, <clears throat> vertybėmis grindžiami santykiai yra sudėtingesni, tačiau e, ilgalaikėje perspektyvoje jie gali atnešti daugiau teigiamų rezultatų. Turime traktuoti savo partnerius e, labai pagarbiai ir elgtis su jais kankamai apdairiai, atsižvelgdami į tai, kad e, ekonominė raida, stabilumas, kiti aspektai yra labai glaudžiai susijęs su e, geresnė žmogaus teisų situacija demokratinės darbo tvarkės įgyvendinimu. Ačiū. Um, <clears throat> this... Labai ačiū, ponė Vervekė. Ir dabar aš perinu prie kitos kalbėtojos. Įdomus pastebėjimas, e, įdomus pasiekimas, tiesą sakant, kad mes turim tokią svečią. Vyksta dabar reali diskusija su valstybėmis iš Afrikos, iš Karibų jūros regiono, iš Ramiojo vandenino baseino. Mes bandėme palaikyti dialogą su uh, lytinių mažumų grupėmis šiame regione pastarosius dešimt metų politinė darbo atvarkė šis klausimas buvo traukiamas, tačiau vakar valstybės nusprendė, kad tame politinė dialogė jos nenorėjo dalyvauti, bet diskusija, man atrodo, iš tikrųjų pagaliau prasidėjo. Ji dabar mus perkelia į kitą tarsi perspektyvą Bet aš pats, būdamas gėjus, nejaukiai jaučiausi, kai mačiau, kad septyniose valstybėse sprendimas dėl mirties bausmės homoseksualams palikimo buvo priimtas plojimais. Aš nuolat e, keliu e, tokį klausimą, kaip jaučiasi žmonės, e, kai e, tose valstybėse jie, cituojant dainininkės Madonos žodžius, tampa žmogaus teisų kariais – Aš norėčiau pacituoti LGPTB aktyvistę iš e, Nigerijos, kuri yra mūsų tarpe. Ji e, yra kovotojų žmogaus teisės, ji tenkina žmogaus teisų kario apibrėžimą ponė Česnam Bihilio. Ačiū ponė pirmininkė mes tikrai e, išgyvename sudėtingą laikotarpį LGBT bendruomenėse ir LGBT judėjimuose kovojant už žmogaus teisės Afrikoje. Rengdama šį pareiškimą, aš prašiau kolegų esančių čia e, pasidalinti savo nuomonėmis apie tai, ką mes dabar išgyvename. Aš susilaukiau trijų skirtingų nuomonių, kurių pagrindų aš savo pasisakymą e, suorganizavau. Pirmiausia buvo sakoma, mes jaučiamės tarsi esame akmens amžiuje. Antroji nuomonė buvo tokia, padėtis Afrikoje yra tarsi e, nevaldomo laukinio miško gaisras. Jeigu mes jo nesuvaldysime, jis paplis visur. Trečiasis žmogus e, pasakė, E, kad e, vyksta gimdymo procesas. Mes e, gimdome daug skirtingų dalykų, nuostatų, sprendimų, teisinių dokumentų skirtingomis kalbomis, kuriais bus apgimamos žmogaus teisės. Nigerijoje, pavyzdžiui, Mosta įstatymas buvo priimtas 2013 metais ir jis draudžia tos, pačies, tos paties e, asmenų, sa, e, tos paties lyties asmenų santokas. Šis e, įstatymas susilaukė daugelio Nigerijos ir netgi daugelio Afrikos visuomenės veikėjų pritarimo. Įstatymo pavadinimas yra klaidinantis. Įstatymas e, išplaukia iš e, seno žmogaus teisių padėties e, paveldo iš senos Nigerijos konstitucijos. Šis įstatymas pažeidžia uh, tarptautinės sutartis, kurias yra Nigerija ne tik pasirašiusi, bet ir ratifikavusi bei įgyvendusi. Ji, šis įstatymas prieštarauja teisės į privatų gyvenimą įstatymui, tikėjimo e, ir religijos laisvėms. Žmogaus teisų gynėjai yra kritikuojami kasdien. Kasdienis elgesys, kuris atspindi E, meilę, rūpestį, socialinę paramą Afrikoje gali būti interpretuojamas kaip nemoralus e, tos, paties, e, tos pačios lyties asmenų elgesys. Už tai gali būti baudžiama iki dešimties metų įkalinimu. Beveik visi, tiesą sakant, įstatymo straipsniai yra teis, e, žmogaus laisvių pažeidimai ir tiesiogiai ir netiesiogiai žmogus gali būti nubaustas skirtingai interpretuojant šį įstatymą. E, dažniausiai e, viską nulėmė teisėjo vaizduotė. Dabartinė padėtis gali būti prilyginama neprilyginamam laukiniam gaisrui. Jau pasirodė, kad jis gali plisti kaip laukinis gaisras. Sausio mėnesį Nigerijos prezidentas uh, Good Luck pasirašė uh, šį, šį įstatymą. Kitos valstybės - Kenija, Kongas, Kamerūnas, Gana, Gambija. Sąrašas e, galėtų būti tęsimas be galo, e, pritarė toje pačiai nuostatai. Ir nerima kelia tai, kad dar 2006 metais Nigerija priėmė tokį uh, lytinių santykių, homoseksualios menų lytinių santykių draudimą. Uh, Ir mes negalime leisti, kad tokia ypatinga valstybė kaip Nigerija taip elgtųsi, nes jos pavyzdžių seka kitos šalis. Tada 2006 metais Kamerūno ir Senegalo LGBT bendruomenių nariai buvo areštuojami už žmogaus teisių e, bandymą, bandymus įtvirtinti tą žmogaus teisės. Ir dabar e, matome, kad uh, E, nebaudžiami valstybės e, veikėjai pažeidinėja paprastų žmonių teisės. Mes pažeidimą esame visuomet fiksavę, bet ne tokio masto kaip dabar. E, matome, kad neapykanta skirtingos seksualinės orientacijos žmonėms tik padidėjo ir žmonės yra raginami imti į rankas lasdas, peilius, metalinius stripus, eiti į gatves ir uh, E, e, skanduojant e, neapykantos šūkius susidoroti su neginkluotais, apsiginti negalinčiais mažumų žmonėmis. Tas nebaudžiamumas, tokia atmosfera neapsiriboja tik Niberija. Mūsų kaiminėje valstybėje jaunuolis nužudė savo kambarioką, sakydamas, kad e, tai padarė už tai, kad tas žmogus buvo homoseksualus ir jis e, nesusilaukė jokios bausmės. Pane pirmininkė, dar vakar aš gavau pranešimą, kad lago, lagose buvo vienas atvejis, kai grupė vyrų buvo sulaikyti, e, išrenkti nuogai ir išvaryti eiti gatvėmis už tai, e, kad jie buvo homoseksualus. Penki iš jų paskui susilaukė didelės e, piniginės baudos. E, be to, jie buvo priversti nešioti užrašą gėjus. Jeigu jie to užrašo nenešios, tos etiketės nenešios, tai gali patekti vėl į policijos areštinės ir nubausti be jokio pasigailėjimo. Matome, kad panašus žmogaus teisų pažeidimai gali vykti ne tik Nigerijoje, bet ir kitose Afrikos dalise. Tokie atvejai e, fiksuojami kasdien. Deja, daugelis iš jų e, nesusilaukia e, jokio oficialaus įvertinimo. Aš žinau, kad e, labai daug atsiranda dabar pykčio ir nepasitenkinimo. Ir kyla klausimas, ką galime padaryti. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Europos Sąjunga e, labai e, daug prisideda prie to, kad saugiai galėtume E, susėsti prie apvalaus stalo dialogo, e, sukviesti visus suinteresuotus žmonės e, ir pasmerkti taip priimtus mums nepalankius įstatymus. Mes turime kalbėti apie LGBT teisų apginimą mūsų žemynė, mes turime vykdyti tylę diplomatiją, kad mūsų vyriausybės prisimintų, kokiu yra prievalių prisėmusius vietos ir tarptautinių lygmenių pagal tarptautinės konvencijas ir sutartis. Taip pat tos vyriausybės yra atsakingos už visų savo piliečių teisų apginimą, nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos, e, lyties e, ar e, religijos. Mes kol kas nesugebėjome užkirsti kelio tam sausio mėnesį priimtam įstatymui. Kodėl mūsų vyriausybės iki šiol yra neatsakingos už tokius nebaudžiamus veiksmus? Kodėl buvo priimtas toks LGBT nepalankus įstatymas? Mes be bejonės e, e, esame įvelti į ekonominį politinį mūšį. Mes e, mm, LGBT asmenys esame stumdomi iš vienos organizacijos į kitą, iš žmogaus teisų tarybos Ženevoje, į kitus jungtinių tautų renginius, priimama daugybė rezoliucijų, daugybė sprendimų, kurie turėtų pagerinti pažeidžiamiausių bejėgių, be balso esančių žmonių teisės mūsų regione. LGBT <clears throat> teisės e, kaip tema tarptautinėse darbo tvarkėse yra keliama, kad būtų galima dėrėtis dėl pagal finansinės paramos mūsų valstybės ir technologijų perkelimo. Dažnai uh, E, tokios e, temos yra keliamos tengiantis nukreipti visuomenės dėmesį nuo tokių rimtų problemų kaip korupcija ar netinkamas valdymas ar socialinių problemų nesprendimas. Be to, LGBTI teisės kartais e, politikams leidžia pigiai užsidirbti taškų socialinės politinės aplinkybės pasirašant atitinkamus įstatymus Bosnijoje, Nigerijoje ir Ugandoje, tai tik patvirtina. Pone pirmininkė, e, Nigerijoje Good Luck Jonathan e, pradinėjo populiarumą. E, jo partija buvo pradėjusi birėti. O Basandžių laikraščiuose paskelbė laišką, kuriame buvo vyriausybė kritikuojama, o vyriausybės vadovas Good Luck Jonathan buvo vertinamas kaip silpnas ir nepajėgus vadovas. Ir buvo e, sukelta daug skandalų e, prieš kai kuriuos jo kabineto narius, bet jam reikėjo susirinkti daugiau populiarumo ir padaryti kažką tokio, kas priverstų jį stiprų. Todėl jis pasirašė tą e, sausio mėnesio įstatymą. Ugandoje Europos parlamento nariai rengia įstatymus dėl pornografijos, dėl kontracepcijos, dėl nes artėja prezidento rinkimai. LGBTI e, kovotojų už savo teisės e, veikla yra vertinga visuomet. Mes turime savo energiją ir išteklius panaudoti, spręsdami problemas, kurios uh, nenukreiptų dėmesio ir pinigų nuo, pavyzdžiui, mokyklų ar sveikatos apsaugos sistemų. Pone pirmininkė, mūsų vyriausybė sako, kad mūsų suverenios valstybės sugeba pačios save valdyti ir joms nereikia svetimų valstybių įsikišimo. Bet e, tai, ką jos padarė, rodo, kad e, daugiau negu 50 metų turėjusios suverenumą, jos nieko nepadarė. Ką jos padarė? Jos e, sukūrė uh, E, betvarkę e, kolonij, buvusiose kolonijose. Mes jau to, pusę amžiaus esame nepriklausomi, mes turime tokius išteklius, kurie galėtų rojų mūsų valstybėse sukurti, bet jie, e, mūsų valstybių vadovai, tik tai švaisto pastangas ir sako, kad mūsų įstatymai išplaukia iš kolonijinio laikotarpio. Kodėl mes negalime sekti vakarų pavyzdžių? Kai kas kaltina vakarus, kad jie skleidžia e, prastas moralinės vertybės į Afriką, bet e, e, nuspręsti, kas yra moralu, kas nemoralu, ne visuomet turime pagal krikščionybės standartus. Ketverius metus taikome jau diplomatinės priemonės. Mes e, stengiamės vengti e, padėties pablogėjimo, bet Tai, ką matome dabar ir kas jau dabar mums kelia siaubą, yra tik tai Asbergo viršūnė. Pagalvokite, kas bus, jeigu tie naujai priimti įstatymai patektų į religinių ekstremistų vyriausybę. Tada tie įstatymai bus panaudoti tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus visus opozicijos aktyvistus. Turime sukurti naujas strategijas, kad e, susidorotume su šio monstru. Mes turime duoti aišku ženklą valstybėms, kurios panašius įstatymus rengia savo šalims, kad e, tokia padėtis yra neprimtina. Reikia sankcijų toms valstybėms, kurios jau tokius įstatymus pasirašė. Uh Pagalba besivystančiam šalims yra teikiama vyriausybėms ir vyriausybės satelitams. E, ji turėtų būti skirta pilietinių visuomenė organizacijoms su sąlyga, kad jos vadovaujasi e, diskriminacijos nebuvimo aiškiomis priemonėmis. Yra valstybių, kurios įvedė kai kuriems vyriausybės nariams vizų uh, apribojimus. Ir uh, tie žmonės, tie senatoriai, kurie prisidėjo prie šio įstatymo rengimo, senato pirmininkas, bendruomenių rūmų pirmininkas, e, atvirai gyrė įstatymo rengėjus. E, vizo pribojimas, taip, mai taip pat yra įvesti ir žurnalistams, e, kurie e, pasisakė prieš gėjų teisės ir panašiai. Užtikrinkime, kad būtų užtikrinta pagarba LGBTI asmenims. Jie turėtų turėti galimybę gauti ES teikiamas dotacijas. Anksčiau vyriausybės e, yra e, sugebėjusios e, įgyvendinti ES keliamus reikalavimus. Turėtume pasinaudoti AKR ES partnerystės forumų Pilietinė visuomenė turėtų dalyvauti šiame bendradarbiavimo procese, ypač Afrikos pilietinės visuomenės organizacijos. Aš dar kartą noriu pakartoti, mes turime investuoti į LGBT judėjimų uh, stiprinimą mūsų žemynė. Mes turime užtikrinti šios bendruomenės narių galimybės gauti stipendijas, jeigu jie negali patekti į mokyklas. Tie žmonės turi sugebėti patį save apsiginti. Mes nebijome, kad lasda apsisuks antrų galų, bet mes norime drąsiai stovėti ir e, puoselėti mūsų vertybės. Nes tai, ką mes nuveikėme per e, pastaruosius e, penkerius šešerius metus, gali būti sunaikinta vienu smūgiu mes iš tiesų dabar tarsi patekome bedugnės kraštą ir kyla klausimas, ką mes toliau darysime, kokį kelią pasirinksime. Dorothy, thank you for that powerful statement. Um, not only am I... Ačiū už e, stiprią kalbą. Man tikrai buvo labai naudinga girdėti iš jūsų lūpų žodžius, e, kuriuos aš pats praėjusią savaitę diskusijose su AKR atstovais taip pat kėliau. Europos parlamentas patvirtino labai griežtą rezoliuciją ne tik dėl įstatymų priimtų Ugandoje, tačiau taip pat ir dėl teisės aktų Nigerijoje. Ir jūs um, tikrai teisingai pastebėjote, kad šie įstatymai gali sukelti gaisrą, kurį būtų labai sudėtinga užgesinti. Dabar norėčiau suteikti žodį AKR <clears throat> generaliniam sekretoriui, ponui Apūku, Avūku, e, jeigu jis to pageidautų. Mr. Chairman, Uh, I thank you very much for inviting. Ačiū, pana pirmininkai, už tai, kad uh, AKR sekretariato atstovus pakvietėte dalyvauti šiame dialoge. Turiu atsiprašyti generalinio sekretoriaus vardu, jis turi dalyvauti kitose susitikimuose, tai dėja jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Mes E, esame dėkingi už galimybę klausytis vykstančių diskusijų. Jūs e, aiškiai paminėjote, kad pagal 8 straipsnį galima pritaikyti specifinės nuostatas, kuriamis remiantis būtų galima pradėti e, dialogą su ES. Taip pat turime 9 straipsnį, kuriame žmogaus teisės yra Mm, vertinamos kaip universalios ir nedalomos, taigi turime universalių principų, kuriais galime vadovautis. Ir taip pat e, noriu padėkoti garbiems pranešėjams e, už e, informaciją sutiktą apie tai, kad dialogas vyksta su įvairiomis šalimis ir netgi atsižvelgiant į tai, kad kai kurios e, akar valstybės atskirais klausimais, kaip Burundis siekia politinio dialogo savo iniciatyvą, noriu pabrėžti, kad AKR valstybės ir čia išsakau savo asmeninę nuomonę turi savo e, konstitucijas ir e, jose yra įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės ir demokratijos principai ir tarp pagrindinių teisių taip pat jūs visur surasite ir <clears throat> politinio dialogo principus, e, kuriais siekime apsaugoti ekonominės, socialinės ir kultūrinės teises, tačiau kartais e, teisėjai atsižvelgdami į sudėtinga daugumos AKR šalių ekonominė situacija skirtingai interpretuoja tas ekonominės, socialinės ir kultūrinės teises. Ir labai džiaugiuosi e, pasiūlymu įtraukti žmogaus teisės į e, įvairias kitas e, sritis, pavyzdžiui, teisė į vandenį, į būstą, maistą, sveikatos apsaugą yra labai sudėtinga įgyvendinti šias nuostatas atskirose valstybėse, atskirose KR valstybėse dėl finansinių problemų. Tačiau noriu taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad daugumoje tų šalių, kurios buvo paminėtos, pavyzdžiui, Nigerijoje buvo įsteigtos e, tinkamos valstybinės institucijos, tokios kaip Žmogaus teisų komisija, Ugandoje jį taip pat veikia, institucijos e, atskirose KR valstybėse veikia ir reikia jas stiprinti, teikti joms paramą tam, kad būtų galima e, individualias žmogaus teisės geriau ginti. Pirmininkė, kiti klausimai yra pakankamai opus, negaliu dabar e, gilintis į juos išsameu. Mes <clears throat> įvertinsime taip pat ir atlikto tyrimo išvadas bei rekomendacijas ir pateiksime savo vertinimus vėliau Ačiū pirmininkė uždėmesi. Pirmininkas, ačiū noriu pranešti, kad komisijos narys mūsų nepaliko, jis tik išėjo pakalbėti telefonu. Taip pat pradėsime dabar diskusijas su komiteto nariais ir mūsų svečiais ir kitais norinčiais kalbėti. Doroti, jūs kalbėjote apie tai, kad yra aukojamos Vienas teisės, kad būtų galima e, kažką pasiekti, mūsų padėtis ir patirtis iš ketvirto ir penkto dešimtmečio buvo panaši. <clears throat> Tačiau e, aš dabar žvelgiu į mano gerą bičiulį Migelį, kuris uh, gyveno diktatūros sąlygomis ir mes vertinome tai, kas tuo metu vyko Ispanijoje, kaip e, skriauda, kuri yra daroma mums e, patiems ir mes e, smerkėme <clears throat> kitokių žmonių E, žmogaus teisų pribojimo asmenų, kurie yra kitokie atžvilgių. Mes manome, kad pagrindinės žmogaus teisės yra vienas iš svarbiausių ES veiklos principų, kuris įtrauktas pagrindinių teisų hartį ir taip pat Europos taryba, kuri buvo sukurta po antrojo pasaulinio karo, daugiausiai dėmesio skiria žmogaus teisėms. Po šios įžangos tikrai dabar man malonu pradėti diskusijas ir pradėsiu steigdama žodį geram kolegai ponui Mičelui. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems, kurie e, pristatydamis mintis, ponas Basoit e, labai įdomiai pristatė atliktą tyrimo rezultatus, taip pat noriu padėkoti Doroti už. E, jos pristatytą LGBTI asmenų padėtį. Puikiai žinote, kokią požiūrį laikausi. Pristačiau jį praėjusią savaitę ES AKR asamblėjoje e, ir jeigu norite įsinau su to susipažinti mano požiūrį, galite pasiskaityti apie internete. Aš manau, kad uh, Ir esu įsitikinęs, kad labai yra pavojingas precedentas daugumos, pavyzdžiui, šiame parlamente. Taip pat nekartą įsitikinome, kad jeigu jau yra užtikrinama daugumos palaikymas tam tikram pasiūlymui, tai labai sudėtingai atšaukti ir reikia pagalvoti kartais apie tai, kad nebūtinai daugumos sprendimas yra pats teisingiausias. Mes dabar turėtume pagalvoti ir pasvarstyti apie tai, kas vyksta uh, aukščiausio lygio ESAK ir susitikimuose. Pavyzdžiui, Junktinių tautų universalių žmogaus teisų deklaracija yra tam tikra prasme hybridinis dokumentas, kuriam daro poveikį viena vertus laisvos vakarų visuomenės, <clears throat> kurios vertina um, pagrindinės vertybės, tačiau taip pat e, šią deklaraciją įtakojo komunistinės valstybės, kurios norėjo daugiau dėmesio kreipti į ekonominės, socialinės teises e, ir e, ta dichotomija vis dar egzistuoja. Pavyzdžiui, Arijoje yra nemažai žmonių, <clears throat> kurie mano, kad Dublino valdžia tikrai nedaug ką išmano, nemana, nemažai matau, manau ir Europoje yra žmonių, kurie mano, kad ir Briuselio valdžia nedaug ko yra verta. E, aš, kuomet e, Europos reikalų ministrų buvau, tai prisimenu diskusijas ir e, laišką valstybių vyriausybių vadovams, uh, uh, E, kur, e, kuriame buvo e, kreipiamas į vieną valstybės vadovą iš Europos dėl žmogaus teisų padėties ir atsakymas buvo trenkimas kumščių į stalą, tačiau ponas Brūtonas vis tiek tęsė savo politiką. Kalbant apie gėjų teisės ir numatytas griežtas bausmės Ugandoje, Nigerijoje ir kitose uh, vietose. <clears throat> Tai e, iš šių šalių vyriausybių, e, valstybių vadovų e, mes dabar girdėjome tą patį atsakymą, kaip ir per pirmą susitikimą su ASEAN šalimis, raginant ES neprimesti AKR valstybėms savo standartų. Ir nesvarbu, apie kokią šalį kalbėtume, Siriją, Zimbabvę, Ugandą Dažniausiai pasitelkiamas argumentas yra tas, kad ES primeta šiom šalim savo kultūrinius argumentus. Doroti teisingai minėjo, kad praėjusią savaitę <clears throat> kolonializmo istorija buvo svarstoma. Taip pat mano svarbiausias klausimas, kurį noriu užduoti šiame kontekste, yra toks. Šio dialogo kontekste kokiu veiksmu galėtume imtis, kad e, nebesusidarytų toks įspūdis e, AKR ir ES aukščiausio lygio susitikimuose. E, ir čia vėl galim susidaryti įspūdis tokiame susitikime artimiausiame, kad mes bandome pamokslus skaityti AKR šalims ir galbūt iš tiesų yra toks, tokia mūsų tarpusio santykių būklė, kad jie jaučiasi, jos sakar šalis, kad mes e, primetame jiems savo, e, savo požiūrį, savo kultūrą, tačiau aš tikrai buvau sukrėstas tos reakcijos kitų 78 vakarų valstybių, kurios pritarė šiems argumentams išsakytiems Agn... Ugandos ir Nigerijos atstovų plojimais. Ir iš tiesų noriu paklausti, kokiu veiksmu galėtume imtis, siekdami iš tiesų pagerinti žmogaus teisų padėtį, o nesudaryti klaidingo įspūdžio, kad bandome kažką primesti tam, kad galėtume įveikti tą priešpriešą ir teiginius, kad uh, europiečiai, afrikiečių nesupranta e, ir nesugeba atsižvelgti į jų kultūros ypatumus. Ir tai tas klausimas, kurį norėjau iškelti. Ačiū, pana Giorans, žodžiu. Ačiū ir aš dėkuoju visiems pasisakusiesiems šią temą. Ypač ECDPM tyrimo autoriui. Mes suprantame, koks sudėtingas yra santykis tarp 8 ir 96 straipsnių, 8 numatomas dialogas, o 96 sankcijos. E, mane šiek tiek neramina tai, kad aš negaliu įsivaizduoti, kokiam kontekste mes sugebame taikyti dviejopus standartus, spręsdami šią problemą. Bandysiu paaiškinti, ką turiu galvoje. Tyrimo autorius sako, kad Europos Sąjunga yra nusprendusi labai tikslių ir aiškių juridinių pagrindų vadovaudamas įgerbti žmogaus teisės. Yra numatytos pagrindinės sutarties nuostatos to klausimu, jos yra plečiamas kitas valstybės ir panašiai. Europos parlamentas tą nuolat kartoja. Uh, Po to buvo pasakyta, kad Europos parlamento pozicija dėl kai kurių valstybių narių padėties gali susilpnėti. Gal galėtumėt išvardinti kurias? Tyrime apie tai nėra tiksliai kalbama. Aš norėčiau sužinoti valstybių pavadinimus. E, aš drįstu to paklausti. Aš manau, kad. E, mes galėtume žinoti, kurios valstybės silpnina ES poziciją, bet mes žinome, kad problema egzistuoja. Ir man nerima kelia tai, kad 96 straipsnėje yra draudžiama AKR valstybėms jaustis bendrai atsakingoms už sprendimus, kurie yra priimami e, numatant sankcijas Ir tai yra daroma motivuojant, kad e, labai griežta pozicija pasirinkta žmogaus e, teisų atžvilgių gali nusilpti dėl padėties kai kuriuose AKR valstybėse. Taigi, e, kai kurie sprendimai turi būti priimti nesivadovaujant bendro sprendimo priimimo procedūrų. procedūra. Tuo tarpu 90, 96 straipsnio. Tai e, aš manau, kad e, mano požiūriu nebūtų problemos, jeigu būtų bendras sprendimas. Nors e, yra e, pavyzdingų AKR šalių, kurios galėtų dalyvauti priimant sprendimą ir jos taip pat galėtų neleistame sprendime dalyvauti kai kurioms valstybėms. Aš manau, kad mes turėtume bent jau pagalvoti, apie galimybę įtvirtinti ir, ir, ir paremti poziciją tų valstybių, kurios yra visiškai nepriekaištingos ir netgi kuriuose padėtis yra šių teisų požiūrį geresnė negu kai kur Europos Sąjungoje. O kalbant apie institucinę inžineriją, tai manau, kad yra pakankamai ekspertų e, pas mus, kad, e, kurie, kurie galėtų rasti tinkamą sprendimą šio sudėtingo klausimo. Kitas klausimas. Ką mes turime daryti, kai pasiekėme tam tikras dialogo ribas? Institucijos, valstybės narės. Ir čia aš noriu klausimą pateikti studijos autoriui. Nuo kada dialogo kontekste Europos Sąjunga ar, ar valstybės narės, e, tiksliau, e, nuo kurios ribos Europos Sąjunga ar jos valstybės narės gali būti kaltinamas, kad kišasi į vidaus reikalus valstybių. Nes e, problema tokio pobūdžio kyla. Ir beje, ta, ta problema paliestų dialogo plėtojimą pilietinės visuomenės lygmenių tose valstybėse. Tad e, norėčiau žinoti jūsų atsakymą į šį klausimą. Ačiū Čarzai. Prieš suteikdama žodį ponui Martinės, noriu pasakyti, kad tikrai labai įdomu. Yragi asociacijos sutartis, kotonų sutartis. Galime sakyti, nesikiždami, kad taip elgtis yra neteisinga. Jeigu jūs norit ginti tokį sprendimą, atsižvelkite tarptautinio masto padarinius. Man dabar atrodo, kad e, kitose pasaulio šalise e, yra elgiamas ne taip, kaip reikia. Jeigu mes nesikreipsime į tuos, su kuriais esame pasirašę darbinės asociacijos sutartis ir nepasakysime, kad jūs pažeidžiate tarptautinius įsipareigojimus, tai bus negerai. Kaip e, E, kolega iš EKR sakė, yra žmogaus teisų komisijos abiejose valstybėse, yra tarptautiniai įsipareigojimai, kurie yra integruoti jų nacionalinę teisę, taip pat yra prisimtos sabotinės konvencijos. Greičiausiai mes nekalbame apie teisų nebuvimą, greičiau kalbame apie tų teisų apginimą, sugebėjimą jas apsaugoti. Kaip ponas Gay Mitchell sakė, e, tarptautinė universalioji visuotinė savoka, kad turi būti užtikrinta teisė į žodžio laisvę, teisė išpažinti savo tikėjimą, teisė išpažinti savo e, seksualinę pakraipą. Mes, kaip Doras įsakė, e, tie žmonės, e, matome, kad tie žmonės yra persekojami dėl įsivaizduojamos jų lytinės orientacijos ir e, turime taikyti tarptautiniu mastu prisimtų žmogaus teisų standartus. Jeigu valstybės to nedaro, jos turi atsižvelgti į galimus padarinius tarptautiniu mastu. Sí, gracias. Gracias, Michael. En primer lugar. Dėkuoju, Michael. Įdomu pažymėti, jog mūsų posėdis iš tikrųjų yra labai svarbus. Buvo labai įdomu išklausyti Dorotės pasakojimo. Jis buvo tikrai labai jaudinamas. Ir manau, kad e, mūsų genuose jau yra užkoduotas tam tikras solidarumas. Manau, kad e, pirma mūsų reakcija yra besalgiškas ir visiškas solidarumas. Todėl, kad e, tai, ką tie žmonės patiria Ugandoje ar Nigerijoje, E, tai yra tokie dalykai, dėl kurių kenčiame ir mes. Mes esame solidarus, mes turime jausti tą, e, tą skausmą, kurį jaučia e, mūsų broliai ir seserys kitose valstybėse ir jausti tas grėsmės, kurios tvyro virš jų. Tad čia yra absoliučiai aišku, mes turime būti solidarūs, mes turime telkti savo pastangas, dėti visas įmanomas pastangas, kad uh, kad užtikrintume jų. Bet e, diskutuojant su mūsų kolegomis iš AKR valstybių, o diskusijos vyksta jau kurį laiką, tai e, tose diskusijose išriškėjo trys dalykai, kurie gali būti svarbus mums. Pirmas dalykas, ar tai pirma pamoka būtų tokia. Prieš e, kritikuodami mūsų partnerius iš akai ir valstybių ar iš kitur, mes turėtume patys pažvelgti į veidrodį, pažvelgti į save. Žiūrėti kiekvieną rytą į, į tą veidrodį ir e, suprasti, kokie mes buvome prieš palyginus dar nedaug ne laiko ir, ir, ir e, aiškiai konstatuoti, kokie dar esame ir dabar. Turime labai aiškiai tai suvokti ir tuomet turime galvoti apie tai, kiek žmogaus teisų klausimas yra aktualus klausimas. Nes e, žmogaus teisų pati savoka atsirado palyginus nesenai, ir, e, neseniai. Ir žmogaus teisų užtikrinimas, žmogaus teisų laikymasis vyksta palyginus trumpą laiką žmonijos istorijoje. Tai yra 20 amžiaus antros pusės e, dalykas. Jisai tapo realybę būtent tik tai tuo metu. Ir tik tada mes pradėjome realiai kalbėti apie žmogaus teisės. Tad iš tikrųjų Tai yra naujas palyginus dalykas ir mes po truputį dabar sužinome, kad 50 procentų žmonijos, tai yra moteris, e, praktiškai kai kuriais atvejais negali pasinaudoti jokia žmogaus teisė, jos jų neturi paprasčiausiai šių teisių. Dar iki Dar visiškai nesenai kai kuriuose valstybėse, pažiūrėjau, mano valstybėje ir kitose ES valstybėse moteris neturėjo nusavybės teisų, neturėjo teisės keliauti, negavusios leidimo iš savo tėvo ar iš savo vyro. Įsisamonimas šių problemų es, esminių e, žmogaus teisų problemų yra palyginus naujas reiškinys. Ir kitas aspektas, kurį tu palėtėjai, Maiklai, mes patyrėme fiasko ir tai yra labai pavojinga kai kuriuose srityse. E, tai yra, kad dėl nenuseklumo mūsų veiksmų mes patyrėme fiasko ir žmogaus teisų gynimo srityje. Pavyzdžiui, mirties bausmiai būtų vienas iš tų aspektų, dėl kurių e, mes atsidūrėme keblioje padėtyje. Kai kurie iš mano kolegų mano, jog Junktinės valstijos yra žmogaus teisų ir demokratijos pavyzdys, tačiau kuomet kalbam apie Junktinės valstijas, mes labai retai kalbam arba labai tyliai kalbam apie, apie uh, mirties bausmę ir jos e, įvykdymą jungtinėse valstijose. Tad iš tikrųjų yra dvigubi standartai. Nes e, mes e, kalbam apie žmogaus teisės, kalbėdami apie Saudo Arabiją, kuri, kuri yra strateginė partnerė. Pavyzdžiui, Vakar per televiziją mačiau reportažą, kuriame kalbėjo Saudarabijos princesė, moteris, kuri, e, kuri taptotiniai bendruomeniai e, aiškino, jog jos dukros, trys dukros, princesės visos trys, yra uždarytos karaliaus, uždarytos tarytum būtų kalinės nuo pat jų gimimo, jos dabar jau yra paauglės, tačiau jos yra kaip kalėjime e, uždarytos. Ir pas mus niekas nekalba apie seksualinės mažumas tokia valstybė kaip Saudo Arabija. Tokia valstybėje kaip Saudo Arabija, kur vagiui yra kertama ranka už vagystę. E, yra numatytos sankcijos ir už e, homoseksualumą. Tad e, man atrodo, kad mes turime būti nuoseklus, mes turime vienodai reikalauti žmogaus teisų laikymosi, tačiau mes taip nedarome, mes e, kai kuriais atvejais nusukam akis į šoną, todėl kad e, tos valstybės yra mūsų strateginės partnerės ar, ar dėl kitų priežasčių. E, ir dėl to mes tampame pažeidžiami, mes tampame silpni. Tad e, diskutuodami e, su mūsų bičiuliais iš AKR valstybių. Turime turime e, nepamiršti, jog dėl kai kurių kultūrinių aspektų mums tikrai E, gali kilti problemų ir kartais tai kelia mūsų mm, pasišlikštėjimą. Jeigu 45, 6 ar 7 metais nebūtų klausoma tų politikų, kurie, kurie sakė, niekuomet daugiau negryšim prie tų dalykų. Nes tuo metu politinis kontekstas ir kultūrinis kontekstas buvo toks, jog reikia sunaikinti vokiečius, reikia juos, uh, jiems, jiems neleisti uh, dominuoti. Tačiau buvo žmonių, kurie pakankamai gerai suprato, jog negalima grįžti prie tų praeities dalykų, jog dabar turime mąstyti kitaip. Uh, nes tai ves atgal į kančias, į gravimą, į mirtį. Ir man atrodo, kad būtent šitų dalykų trūksta kai kuriuose Afrikos valstybėse, kur politiniai vadovai užuot pasipriešinę daugumos nuomoniai atvirkščiai jie e, bando pakurstyti tam, tam tikras daugumos e, žmonių nuomonės, e, siekdami, siekdami savo tikslų. Tad e, aš e, norėčiau, kad e, pasakytume dar vieną dalyką, kuris bus įdomus AKR valstybėms praeitą savaitę. Karybų šalis ir kai kurios kitos šalis sakė, mes nesutinkame su Afrikos valstybių pozicija Karybose. Karybose mūsų pozicija yra visiškai kita ir likus keturioms savaitėms iki iki viršūnių sustikimo buvo pasakyta, jog Mauricijos sala yra pavyzdys, sako, ir e, valstybėms, ir, ir, ir kitors valstybėms, ir Mauricijos e, atstovas turėjo pakankamai politinės ir etinės, moralinės drąsos pasakyti, jog afrikiečių pozicija neturėtų būti remiama, tuo tarp afrikiečiams kiti e, plojo, e, nes e, jisai sakė, mes e, esam laikomi pavyzdžių šioje srityje ir mes pasisakome prieš tokią poziciją. Ir manau, kad būtent taip reikia elgtis ir taip kovoti už žmogaus teisės. Ačiū, Migelė visiškai tiesus atkreipdamas dėmesį į tai, kas vyko Mauricijoje, tačiau e, šiandien posėdėlvavo Mauricijos ambasadorius ir reikia kartu pabrėžti, kad šis klausimas yra labai opus. ES turėtų pamėginti leisti valstybėms, narėm, valstybėms padaryti savo išvadas dėl šio klausimo, tačiau e, buvo aiškiai pripažįstama, kad toje kultūroje ir toliau moterims nėra numatyta vienodų teisių e, visuomenėje ir atskirose bendruomenėse. Ir AKR tevinainiai to teiginio iš tiesų nepalaikė ir aš manau, kad dar turėsime galimybės atsakyti iš iškeltą klausimą, tačiau Čia vėl grįžtame prie to, ką minėjai, lyderiavimo esmės. Europoje mes E, nepakeitėme atitinkamų teisės aktų, padarydami juos palankesniais mažumoms e, dėl to, kad visuomenė to norėjo. Mes užbėgome visuomeniai už akių. Pavyzdžiui, 7-8 metyje, jeigu būtų mano šalyje patikti pasiūlymai panaikinti mirties bausmę, e, mokėti nustatyti vienodą atlyginimą vyrams ir moterims arba vienodai traktuoti gėjų lesbiečių teisės, visi būtų tam pasipriešinę. Taigi dabar steiksiu galimybę e, visiems mūsų podiumo dalyviams e, atsakyti į užduos klausimus, reaguoti į pareikštas mintis. Pirmas kalbės komisijos e, narys. Iš tiesų dabartinis pasaulis yra sudėtingesnis, nei mes pageidautume. Tačiau susidaro įspūdis, kad jau pasaulio šalis yra pasirengusios aptarti, svarstyti tam tikrus dalykus, todėl man besalginis dialogas yra labai svarbus, nes jeigu norė, norite, kad jūsų partneriai e, su jumis atvirai galėtų kalbėtis, tai negalite nustatyti jokių iš ankstinių sąlygų. Ir e, e visada jūs jaučiatės stipriu, jeigu ginate e, svarbius e, teisingus dalykus, todėl ir būtina įtraukti aštuntas straipsnio nuostatas e, į diskusijas dėl tartautinių santykių įvairiais lygmenimis, ne tik su AKR valstybėmis. Tai manau, kad šios diskusijos iš tiesų yra labai naudingos reaguodamas į Dorotį mintis, taip pat manau, kad galime geriau pasistengti. Mums reikia e, sudarinėti, stengtis kurti tuos alijansus e, savo šalyse, siekiant ginti teisingą reikalą ir e, reikia bendradarbiauti su visomis visuomenės grupėmis, kurios aktyviai kovoja šioje srityje. Galbūt tai yra tik tai nedidelis e, atspirties taškas, tačiau jis yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tą kritinę masę tam, e, tam, kad ją pasiekus valstybės valdžia atitinkamų klausimų negalėtų ignoruoti. Trečias klausimas, kuris buvo jau anksčiau svarstamas ir vis tiek išlieka aktualus. Tai yra būtinybė pareikšti paramą visoms mažumoms, nes žmonės jaučiasi pamiršti ir izoliuoti. Uh, visose sritise, kuriuose patiria sunkumų. Taigi visos trys minėtos kryptis ir aspektai yra labai svarbus, reikia siekti pažangos tose sritise ir su BIVT atstovais mes turėtume EIVT atstovais turėtume pasvarstyti galimybės, kaip sustiprinti mūsų poveikį vietose, nes tai šie klausimai visi yra esminės svarbos. Ponui Vervakė žodis. Labai ačiū pritariu komisijos nariu. Ši diskusija mums iš tiesų buvo labai naudinga, siekiant geriau suvokti uh, svarstamų klausimų esmę. Norėčiau grįžti prie to klausimo, kokiamis priemonėmis būtų galima atsikratyti to įspūdžio, jog bandome primesti savo kažkokius kultūrinius modelius. Uh, AKR valstybėms. Iš tiesų mes to nesiekiame ir e, akivaizdu, kad remdami pagrindinės teisės mes tikrai nebandome primesti gėjų santokas, mes tik siekiame, kad visi žmonės, e, taip pat ir mažumų atstovai, galėtų pasinaudoti e, savo teisėmis ir mes e, toliau dėsime pastangas e, Europos komisijos delegacijoms yra išsiųstos aiškios instrukcijos, kaip tą daryti, diskutuojant su šalių partnerių atstovams, kalbant apie valstybių narių indėlį, klausimas, kurį iškėlė ponas Giorensas. Aš iš tiesų nemanau, kad valstybės narė savo veiksmai silpnina mūsų politinį dialogą, jei teisingai supratau jūsų klausimą. Valstybės narės e, tikrai įneša svarbu indėlį į šį procesą ir mes turime toliau siekti, kad ne tik ES delegacija vietose kalbėtų apie žmogaus teisės ir e, sėtingus politinius klausimus, palikdamos valstybėms narėms e, spręsti kitus malonesius klausimus susijusius su dvišaliais interesais. E, delegacijų vadovams e, mes. E, nuolat e, aiškiname, kad valstybės narės būtina įtraukti į dialogą žmogaus teisų klausimais, tačiau tikrai neteikčiau, kad valstybių narių pastangos silpnina ar veiksmai silpnina mūsų dialogą. Kiekvienas e, atlieka savo vaidmenį, tačiau e, mūsų ES delegacijų vadovams tikrai toks įspūdis, kaip jums nesusidaro, tačiau mes ir toliau šioje srityje dėsime pastangas, kalbant apie nuoseklumą ir e, vertinant į Afrikos kontekste. Mes stengiamės geriau identifikuoti skirtingas Afrikos valstybių pozicijas, ypač dėl LGBTI e, rūpimų e, klausimų ir padarę tinkamus vertinimus ir išvadas mes imsimės atitinkamų veiksmų, kalbant apie tai, kad mes turime e, kuo e, siekti būti kuo veiksmingesni, siekiant e, užtikrinti pagrindinio teisų apsaugą, tai mes tikrai dedame pastangas. Doroti žodis. Ačiū, ponė pirmininkė tai, kad esi gėjus, nėra problema susijusi su kultūra, tai yra žmogaus teisų e, įtvirtinimo problema. E, iš esmės čia kalbam apie apsisprendimo teisės e, įtvirtinimą ir nebegalime daugiau tik apsiriboti diskusijomis apie kultūrą. Jeigu uh, heteroseksualų žmonės atsidurtų aplinkoje, kur didžioji dalis būtų homoseksualai, ar jie jaustųsi patogiai ir e, gerai, jeigu jiems būtų primetami tam tikri reikalavimai. Tai tarsi būtų susiję su bendra kultūra. Būtų reikalaujama, kad jie elgtųsi vienaip ir e, norėdami galėtų išeiti. Todėl mes suprantame, kad dabar dėmesį reikia perkelti nuo kultūros į žmogaus teisės. Netolerancija man yra neprimtina. Aš gimiau ir užaugau Šiaurės Nigerijoje, gyvenau bendruomenėse, kur transvestitai, e, seksualinės darbuotojos, gėjai visi gyveno kartu. Mums e, labai keista E, matyti, kaip pasikeitė laikai, kaip skirtingi žmonės dabar turi išvažiuoti, išsikrausyti iš miesto centro ir kažkur pasislėpti, kad galėtų toliau normaliai gyventi. Jie nėra kenksmingi, jie niekada niekam nekelia grėsmės ir tą turi suprasti mūsų vyriausybė. Tai yra man pažįstama kultūra, pagarbos, tolerancijos kultūra, įvairovės šlovinimo kultūra. Tokioje kultūroje aš gimiau, tokioje kultūroje aš norėčiau gyventi. Wonderful. Uh, I... Puiku. Galėčiau jūsų visą dieną klausytis. Kartą Junktinėje karalystėje aš savo kolegoms iš AKR sakiau, ar jūs pagalvojot, kokį atstumą reikia nukeliauti, jeigu užtenka valios ir lyderystės tai dariau 1998 metais. Tada buvo priimtas įstatymas dėl e, homoseksualumo propagavimo. Tarsi tai būtų įmanoma, tarsi seksualumą būtų galima propaguoti. Ir aš tada sakiau, jūs galite mus surišti, galite į dujų kamerą sukišti, galite žudyti, bet tol, kol vyras ir moteris dauginasi, tol egzistuos seksualumas, nes mes esam eilinių vyrų ir uh, E, moterų vaikai. Ir mes dabar, būdami homoseksualus, esame paversti išskirtiniais dėl to, kas yra e, apsėstas ir bijo įvairovės, vietoj to, kad galėtų šlovinti tą įvairovę ir e, daugia kultūriškumą. E, Ir dabar aš norėčiau kreiptis į visus, kurie nori pasisakyti. Nebūkit kuklus, nebūkit drovus. Mes labai draugiškai elgiamės, ypač artėjant pietų pertraukai. Po pietų e, dažniausiai pasidarom griežtesnį. O dabar prieš kalbėdami e, prisistatykit, kas esate iš kur. Ir tik pakelkite ranką ir aš jums mielai suteiksiu žodį. Please, I give the floor to you, sir. I give, I give the floor to the ambassador. Ambasadorius Togo ambasadoriui. Merci tout. Dėkuoju, pane pirmininkė, Togo ambasadorius. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Aš e, nusprendžiau dalyvauti šiame sustikime, nes e, manau, kad e, kiekvieną kartą, kai gali pasižiūrėti atgalinį vaizdą veidrodėlį, yra naudinga. kovo 15 dieną, 2004 metų kovo 15 dieną, nuo kovo 15 iki 18 dienos AKR e, valstybės lomėje bandė Togo vyriausybę įtikinti, kad e, reikia diskutuoti su Europos Sąjunga, reikia dėrėti su Europos Sąjunga. Kovo 30 dieną Europos Sąjunga formaliai e, atšinti notą Togo vyriausybei dėl įsipareigojimų. Ir nuo 2004 metų kovo mėnesio iki 2014 kovo mėnesio praėjo 10 metų. Ir mes dabar norime pasakyti didelį ačiū Europos Sąjungai, nes e, vykstant dialogui mums pavyko iš prieblandos pasiekti aušrą. Galbūt ne viską mums patiko, bet mes gerokai pasistumėjome. Ta 29 kovo diena Togo ambasadoje vyks e, kartu su Voliuvė Saint-Pierre e, savivaldybė atvirų durų diena. Mes pasikvietėme e, daug atstovų ir iš Europos valstybių, iš AKR valstybių į tas e, dienas. Kviečiame apsilankyti, susipažinti su stendu. E, taip pat paragauti afrikietiškų patiekalų ir mes ten taip pat pabandysime papasakoti apie mūsų nueitą kelią. Aišku, jisai dar toli gražu nesibaigęs. Mes ir toliau gauname e, paramą. Ir beje, aš norėčiau e, padėkoti ponui Miguel pirmininkui, taip pat e, ponui Louis Michel, ponui Galeriui, kurie daug kritinių pastabų beje yra mums pasakę, bet e, e net jie netapo dėl to mūsų priešais, juk jie kritikavo ne todėl, kad yra priešai, o atvirkščiai. Tad e, mes labai džiaugiamės jų e, pagalbą ir mes manome, kad kiekviena valstybė turi įgyvendinti aštuntą kotonų starties straipsnį. Todėl mes e, jūs nuširdžiai kviečiame į e, šimt, šimt tarp yra novenių 150 į, į tą renginį atvirų dienų, kur galėsite beje taip pat susipažinti ir su Afrikos menininkais. Ir bus galima padiskutuoti, pasisakyti. Ir, ir europiečiai, ir AKR valstybių atstovai galės pasikeisti nuomonėmis. Dėkuoju dar kartą ir kviečiu visus. Labai, labai ačiū, ponė ambasadoriau. Kaip jūs teisingai pastebėjote, procesai gali būti neužbaigti, bet e, puiku yra pradėti procesą, kuris kur nors gali nuvesti. Todėl aš labai e, e, sveikinu Jūs ir linkiu geriausios kloties švenčiant. Aš žinau, kad didelė dalis mūsų kolegų bėgs į Afriką arba važiuos autobusais, kad paragautų afrikietiško maisto. Tervūrenė. Uh, Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ar dar kas nors turėtų klausimų ar komentarų? Uh, Prašau, kolega iš pabaigos. Galit ir netikru vardu prisistatyti, tik pasistatykit, iš kur esat. Um, I, I want to speak in French. Uh, Norėčiau kalbėti prancūziškai. Uh, Stefan Koš. Mano vardė Stefan Koš, esu iš Kamerūno, esu uh, LGBTI aktyvistas. Uh, LGBT teisų aktyvistas. Ir šiandien kalba sukasi apie politinės teisės AKR valstybėse ir Europos valstybėse. Mane domina, aišku, Afrika, bet ypač Kamerūnas. Norėčiau e, paklausti, kokia dabar yra darybų stadija su Kamerūnu dėl LGBT teisių ir dėl e, jų gynėjų. Nes ką tik tai buvo pasakyta, kad Kamerūnas yra tarptų valstybių, kurios e, eina tuo pačiu keliu kaip Nigerija ir Uganda. Ir ne tik tai ten yra įstatymas, kuris numato penkerių metų laisvės atimimo bausmę už e, homoseksualinius santykius, bet yra taip pat ir įstatymo projektas, kuris numato 15 metų laisvės atimimo bausmę. Tad e, tas projektas kol kas e, yra dar tik projektas, jis nėra dar priimtas. Aš nežinau, ar kada nors bus prezidentas Polbija, ar lankysis iš čia, bet galbūt galėtumėte jam pateikti klausimų dėl e, homoseksualų teisių. 2010-2011 metais, po to, kai e, viena organizacija, kurioje aš dirbau, e, kuomet ta organizacija gavo ES finansavimą, tai prezidentas Bija įsakė savo užsienio reikalų ministrui tuo metu dirbusiam Jis sakė jam išsikviesti ES ambasadorių ir išreikšti tam ambasadoriui pasipiktinimą dėl to finansavimo. Ir e, galų gale, aišku, e, tie grasinimai jo nebuvo e, įvykdyti, tačiau norėčiau paklausti, kokia yra ES pozicija ir kiek griežtų priemonių gali imtis ES Kamerūno ir kai kurių kitų Afrikos valstybių atžvilgių. Ačiū. Ačiū Stefanui iš klausimą. Labai svarbus buvo jūsų pastebėjimas. Manau, kad grįšiu prie pono Dvekė, kad jis galėtų atsakyti. Bet prieš tai noriu pasakyti, kad dažnai kitos institucijos, Europos komisija, išorės veiksmų tarnyba, imasi diplomatinių veiksmų ir dirba kitokiais kanalais. O čia, parlamente, mes turim prabangą pasakyti tai, ką norim visuomeniai ir parekomenduoti vienokį ir kitokį veikimo būdą. Ir kai vyriausybės nesugeba laikytis tarptautinių žmogaus teisų standartų, tokiu atveju kaip LGBTI e, teisės, tai mes rekomenduojame, kad būtų sustabdyta biudžetinė parama, kuri tiesiogiai paprastai eina vyriausybei. Tačiau turime labai aiškiai tai pasakyti Ir e, mes e, susitikę su LGBTI e, organizacijų atstovais jiems pasakyti, kad reikia pasirūpinti, kad lėšos pasiektų tas organizacijas, kad vyriausybė nepanaudotų kitų pinigų ir e, kitoms organizacijoms tų pinigų, nes žinome, kad kartais vyriausybės gali piknaudžiauti LGBT teisių gynimu ir pasakys, kad va, žiūrėkit, mes duodam pinigų jums, bet vaikai ligonėse miršta dėl to, kad dabar pinigų nebeužtenka. Kodėl kitas procesas dabar yra kaip nevaldomas gaisras? AKR yra buvę tokių atvejų, kurie priverstė, pradė, privertė pradėti taikyti aštuntą straipsnį. Jeigu jūs savo principų neginsite, niekas jūsų rimtai nevertins. Todėl dabar, itin jautrių laikotarpių, mes turėtume labai ryštingai imtis priemonių dėl e, tarptautiškai e, patvirtintų visuotinių žmogaus teisų pažeidimų. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Don Kevin iš Pietų Afrikos. Dirbu Afrikos lesbiečių koalicijai. Labai džiaugiuosi čia būdama Norėčiau porą trumpų pastabų išsakyti ir ačiū už šią diskusiją, ji tikrai buvo puikiai. Pirmiausia, sureaguosiu į kažkieno klausimą apie tai, kas gali būti padaryta, matant iš Afrikos valstybių galinčius iškilti iššūkius. Galbūt kažkokios intelektinės investicijos turėtų būti padarytos keliamos e, idėjos, kaip įtvirtinti pasaulietinės valstybės. Tokiu nieko nesakysiu, aš nežinau, kokia yra ES pozicija ir apie ką čia yra kalbama. Jeigu kalbama apie artimiausius trukmės laikotarpį, taip, dialogų vyks su Afrikos valstybėmis, bus aptariama padėtis ten dabar susidariusi, bet bent jau dabar stengiamės. E, perkelti galę iš e, ribotų religinių grupių, kuriuose yra labai giliai įsišaknyje religiniai principai. E, ta galia turi būti perkelta valstybei atskiriant ją nuo religijos, nes e, kol kas dėl to kila labai daug problemų. Atsakysiu į kai kurias mintis dėl nenuseklumo, jų buvo išsakyta nemažai. Man, kaip Afrikos lesbijėtėjai, moteriai, Yra labai sunku kalbėtis su draugais Europos Sąjungoje, kurie yra solidarūs su mumis mūsų kovoje. Tačiau tuo pat metu reikia e, įvardinti, kokie iššūkiai priverčia konstruktyvų darbą e, apsunkinti tas e, veikimas tampa labai sudėtingas. Kodėlgi mes esame vadinami LGBTI žmonės? Aš manau, kad e, pati etiketė sugeria, sukulia tam tikrą problemą. Tai yra tarsi e, išskirtinė tapatybė. Pavyzdžiui, Afrikoje, jeigu nuvažiuotum į kaimą, pamatytum, kiek daug ten yra moterų, kurios e, turi lytinių santykių su kitomis moterimis, bet jos niekada taip savęs nepavadintų, niekada nesakytų, kad jos yra LGBT e, žmonės. E, mes, man atrodo, kartais taikome terminus, kurie žmonėms yra nesuprantami. ES aš traktuoju kaip mūsų draugus. Mes savo diskusijose turim kalbėti apie mūsų autonomiškumą, apie mūsų kūnus, apie mūsų gyvybės, apie mūsų gyvenimus. Problema nėra nauja. Visi žino, kad moterų teisų užtikrinimas irgi yra rimtas iššūkis. Eiliniams moteriams visoje Afrikoje iškyla labai daug sunkumų. Tačiau šiandien problema ta, kad 2014 metais mes nesame autonomiški savo kūnų ir gyvenimų valdytojai. Ir matome, kad patriarchalinis tarsi valdymas plinta ir jis apima ir LGBTI žmonių e, dimenciją. Ir jeigu mes neskirsime daugiau lėšų ir daugiau energijos e, mūsų kūno ir gyvenimo autonomiškumų užtikrinti, tai problemos neišnyks. Mes kalbam ne tik apie LGBTI žmonės. E, tokios pat problemos egzistuoja ir Europoje. E, Pavyzdžiui, seksas negali būti pirkimo pardavimo objektas. Turim kalbėti apie seksualinių darbuotojų teisės e, valdyti savo kūnus arba moterų teisę į abortą Afrikoje, Europoje ir kur kitur. Aborto problema taip pat yra susijusi su moters e, teisė pačiai nuspręsti, ką nori daryti su savo kūnu. Todėl aš skatinu šį po šią diskusiją Mes suprantame, kad mums jūsų, mūsų valstybėse reikia. Kartais mes nesusikalbame su žmonėmis, kurie prašo, kad diplomatai šių valstybių, pavyzdžiui, būtų išvaryti, nes jie galvoja, kad jie yra nereikalingi jūsų buvimas mūsų šalyse yra labai svarbus, bet mes turime plėsti diskusiją ir galvoti ne tik apie artimiausią ateitį, bet ir apie tolimesnį ateitį ir galvoti apie tai, kaip e, laisvės visiems žmonėms, apimant moteris ir LGBTI žmonės, turėtų būti išplėstos. Ačiū. Um, uh, uh, Ačiū už tokį puikų pasisakymą. Aš norėčiau Jūs patikinti, e, kad išpoliai prieš e, vienos grupės žmonės paprastai būna labai glaudžiai susiję su išpaliais prieš kitų grupių žmonės. Ta ir čia Europoje aiškiai matome. Bet teisė į autonomiją e, mūsų gyvenime yra e, gyvybiškai svarbi. Galiu pasakyti, kad man atrodo gana keista, kad kai mano kolegos iš AKR kartais pareiškia, kad turim spręsti šias problemas dėl šventos ramybės. Aš sakyčiau, kad kai jie tai e, pasakytų ir žmonėms, kurie dalyvavo aparteid, kovoje su aparteidu. Tai, jie tarsi sakė, tai neturi nieko bendro su jumis. Ta pati galim pasakyti ir e, Ruandoje, kai buvo vykdomas genocidas. Buvo žmonių, kurie jautėsi niekiek su to nesusiję. Jūs turėtumėte aiškiai pasakyti, kad jūsų vertybės, jūsų vertybių paminimas kelia grėsmę visai valstybei. E, vienos poros teisė yra susijusi su visų kitų žmonių teisėmis. Ir e, jeigu mažuma e, atsiduria grėsmėje, tai iškyla grėsmė visai visuomeniai. Tokiose valstybėse kaip Kamerūnas, Kenija, Uganda, Nigerija ir kitur e, tai nėra suprantama. Ir labai svarbu dabar prisiminti, kad Labai daug šių idėjų išplaukia iš Junktinio Amerikos valstijų evangelikų judėjimų, kuris yra nepaprastai gerai finansuojamas ir jie, evangelikų atstovai, važiuoja į Afriką ir skleidžia labai negatyves nuotaikas. Jie iškreipia religinio įsitikinimo e, suvokimą. Aš noriu, kad ir tikintieji religinės bendruomenės atstovai kalbėtų apie mūsų problemas, nes turi būti tiksliai atspindėtas jų požiūris į e, geraširdišką, rūpestingą e, religiją. Ar kas nors turėtų komentarų? Ponas Giurins. E, aš noriu paklausti, ar ACDPM studijos e, autorius e, atsakys į pateiktą klausimą, nes aš. E, E, patikiau klausimą dėl 96 straipsnio, tad norėčiau gauti į atsakymą. Absolument. Um, you, as ever, being a man... Kaip visuomet, didelės išminties žmogus, jūs kaip didelės išminties žmogus e, pasakėte tai, ką aš norėjau jau anksčiau pateikti. Ir jeigu niekas e, to nebūtų paklausęs, aš pats būčiau paklausęs. Porą klausimų Žanui. Buvo klausimas dėl Komerūno prieš tai, gal ponas Vivekė tai atsakys. Prieš jūs, o po to suteiksiu žodį Liui Mišeliui, kuris yra ACR, e, AKR ir Europos parlamento, Junktinės parlamentės asamblėjos pirmininkas. E, Ačiū už užduotus klausimus, Kamerūno atstovą. Deja nesu susipažinęs su išsame informacija apie tai, kaip turėtume spręsti problemas su Kamerunu. Visos ES delegacijos šiuo metu vertina padėtį atskirose valstybėse ir rengia pasiūlymus, kaip ES gali prisidėti prie diskusijų su vietos valdžios institucijomis. Šiuo metu vyksta procesas ir neturiu dar e, jokio kamerūno, kamerūno valdžios institucijų vertinimo. Viskas kol kas dar yra ankstyvoje stadijoje, taigi per atmiausias savaitės turėsime daugiau informacijos. Galime iš šių diskusijų mm, daryti išvadas, kad negalima visko mauti ant vieno kurpalio, vertinant padėti e, Afrikos ar AKR valstybėse, vertinant ES e delegacijų pateiktas rekomendacijas, galima daryti išvadas, kad e, LGBTI problemas gali spręsti, galima spręsti įvairiais būdais kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Senegale galime apie problemus kalbėti garčiau ir sulaukti teigiamo sprendimo, kitose labiau padeda tylioji demokratija. Taip pat diskusijose buvo daug kalbama apie konkrečius veiksmus švietimo srityje, e, skatinant pilietinę visuomenę ir ginant kovotojus už žmogaus teisės atitinkamas mintis nuolat kartojasi diskusijos eigoje. Taip pat labai svarbu pasiteikti išmintingą požiūrį įtraukiant LGBTI teisės e, į platesnio masto horizontalėje kovos su diskriminacija darbo atvarkę. Mes tęsime atitinkamus veiksmus. Dėl Pietų Afrikos ačiū už jūsų komentarus. Pietų Afrika yra šalis, kurioje labai e, juntamos pastangos e, ginti žmogaus teisės, e, ypač vertinant galiojančius įstatymus, tačiau nepaisant to homofobija ir vis tiek išlieka kultūrinėme kontekste labai rimta problema. Ir mes diskusijose su Pietų Afrikos atstovais keliame šios klausimus, ragindami juos viešai kalbėti apie šios problemas ir bandyti jas spręsti. Pirmininkas, ačiū Žanai, suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Buvo užduota daugiau klausimų, norėčiau ir juos taip pat atsakyti. Vienas klausimas buvo susijęs su e, tuo e, įvaizdžio ir įspūdžio pakeitimu. Tai yra sudėdamoji diskusijų dalis. Mes e, tik tai galime remti požiūrį, kurio vadovaujantis siekiama, kad e, dialogų netrukdytų kultūriniai skirtumai. Ir čia tai nereiškia, kad visiškai turėtume atsisakyti kultūrinių elementų savo e, diskusijoje, tačiau svarbu užtikrinti, kad e, jais nebūtų remiamasi siekiant išvengti dialogo. Kaip ponidoro tai minėjo, bandoma dabar kai kuriuose valstybėse prisidengti LGBT problemomis tam, kad būtų nukreipiamas visuomenės dėmesys nuo korupcijos, nuo kitų ekonominių socialinių šalies problemų. Prieitinės visuomenės organizacijos dažnai kreipia dėmesį į tai, kad bandoma prisidengti e, kaip e, tam tikrų e, maskuojamojo elementu šiais klausimais. Panafrikos parlamentas e, suringė tinkamą diskusiją dėl e, LGBTI teisų savo dešimtojo e, jubiliejaus proga ir kai kurios moteris, kurios ten kalbėjo, būtent kėlė tą klausimą, minėdamas, kad visuomenės vystosi, nestovi vietoje ir tas e, dinamiškumo elementas ES yra labai svarbus, nes e, labai dažnai pastebime, vystydami savo veiklą Afrikoje, kad ES e, laikosi skirtingo požiūrio bendraudama su valdžios institucijomis ir su pilietinės visuomenės organizacijomis. Taigi, manau, kad pakeisdami savo poziciją mes ES galėtume tikėtis daugiau sąjungininkų AKR <clears throat> valstybėse ir tokiu būdu užtikrintume galimybę dažniau ir aktyviau kelti atitinkamas problemas ir klausimus ne tik pilietinės visuomenės organizacijoms, tačiau taip pat ir valdžios institucijų atstovams. Tai yra vienas iš būdų, kaip pakeisti tą e, klaidingą įspūdį. Pono Giorenso klausimas. <clears throat> Iš tiesų, e, negalima visko vertinti e, vienu matu ir valstybės narės e, bendradarbiauja su ES delegacijomis ir prisideda prie teigiamų rezultatų tokiose politinėse sritise kaip lyčių lygybė, vaikų teisės, LGBTI ir uh, čia ES e delegacija ir valstybių narių pastangos papildo viena, vienos e, kitas. Manau, kad klausimas e, galbūt susijęs labiau su ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis ir iš 11 metų padėties vertinimo ataskaitos galite matyti, kad yra daromos tam tikros nuolaidos, nes vykdoma ekonominė diplomatija, bandoma uh, įsitvirtinti <clears throat> naujose rinkose, taigi ekonominiai interesai nusveria taip pat ir saugumo interesai, pavyzdžiui, kaip 11 metais buvo e, Etijopijos atveju, nes atsižvelgiant į šios šalies problemas žmogaus teisų klausimas nebuvo taip e, pabrėžiamas, e, kadangi buvo baiminasi, kad nepablogėtų saugumo padėtis visame ar regione kalbant apie kitą sąveikos lygmenį, tai reikia atkreipti dėmesį į būtinybę geriau derinti tarpusą veiksmus pagrindinėms būstinėms su atitinkamais biurais veikiančiais vietoje. Ponas Varvakė puikiai žino, kad e, e, kartais e, per daug griežtos pozicijos iš centrinių institucijų gali apsunkinti gyvenimą tiems, kurie dirba vietą. Grįžtant prie 96 straipsnio nuostatų susijusių su sudėtinga institucinė sąranga, kaip jūs pavadinate, iš tiesų šios straipsnio nuostatos numato tam tikrą galimybę taikyti dvigubus standartus, ypač patvirtinant atitinkamas sankcijas, kurias E, taiko vienašališkai ES tokiu būdu, e, nesudarydama pakankamai gerų sąlygų rastis tiems alijansams, nerasdama naujų sąjungininkų siekiant e, ginti vienokį ar kitokį požiūrį, tačiau iš tiesų aš nelabai manau, kit, matau kitų galimybių tą drąsų ES požiūrį įgyveninti. Galbūt galėtume pamėginti padaryti 96 straipsnio nuostatas lankstesnėmis tam, kad ši priemonė taptų veiksmingesnė, kai buvo Zimbabvės atveju, nes kartais sankcijos taikant e, jas e, <clears throat> vadovaujantis e, straipsnio raidė e, neatneša siekiamų rezultatų, kadangi laiko yra nedaug, tai nenorėsiu dabar gilintis, tačiau esu pasirengęs 96 straipsnio keitimo galimybės svarstyti išsameu. Žinau, kad Laimišėlis e, laikosi nustatyto kalbėjimo laiko, tačiau aš vis tiek žvelgsiu nuolant į laikrodį tam, kad baigtume posėdį pusę. Pirmos noriu padėkoti Lui už jo pastangas, sprendžiant e, labai e, svarbės e, problemas AKR ir ES parlamentinėje asamblėje ir dabar suteiksiu jam žodį. Sutrumpinsiu savo pasisakymą kiek įmanoma. Visų pirma, norėčiau padėkoti Michaelui Kašman už visas iniciatyvas, kurių jis ėmėsi šioje srityje. Taip pat e, dėkoju ponui Žambusui, e, studijos autoriui. Aš e, perskaičiau beje, susipažinau su tą studiją ir dėkoju už jo pateiktas rekomendacijas, kurios yra šios diskusijos pagrindas. Noriu taip pat pasakyti, jog esu ir sunerimęs dėl kai kurių dalykų. Mes kalbėjome apie E, homoseksualumą ir apie Ugandos ir Nigerijos įstatymų e, griežtinimą šio klausimu. Ir aš turiu pasakyti, jog kaip demokratas iš tų diskusijų aš išėjau e, na, labai sunerimęs. Netgi jausdamas tam tikrą skausmą. E, nes vulgariai ir nešvariai yra dėl politinių priežasčių eksploatuojami šitie dalykai. Čia yra bandoma populistiškai siekti politinių tikslų ir yra e, bandoma remtis tam, tam tikromis kultūrinėmis nuostatomis tam tikrų e, visuomenių siekiantų tikslų ir tai yra skandalinga. Nes aš buvau priverstas iš tų diskusijų išeiti po, po tam tikro laiko, todėl kad e, na, pasišlikštėjau, negalėjau fiziškai, fiziologiškai negalėjau būti salėje. Tad iš tikrųjų reikės daug nuveikti keičiant situaciją ir galbūt mes e, turėtume kažkokią sudėtingesnę strategiją turėti. Galbūt ES turėtų labai atvirą ir be jokių tabų dialogą plėtoti su Afrikos sąjunga. Galbūt reikėtų čia dirbti ne button up, bet up button principu. Ir čia galėtume tam tikrą realią politiką įgyvendinti. Antras dalykas - finansinė pagalba, finansinis rėmimas. Aš manau, kad politinis dialogas būtų daug lengvesnis, jeigu būtų daugiau finansų, net ir sprendžiant šitą klausimą. Taip pat. Tad, e, kuomet e, projektams yra paskirstami pinigai, tuomet galima e, tų lėšų skirti mažiau būtent tam tikroms temams ir, ir demagogiškai visą tą procesą valdyti. Ir trečias dalykas, mes turime pripažinti ir turime e, labai aiškiai patys suprasti, jog taip pat turime pasišluoti ir prie savo durų, nes mūsų valstybėse, e, kai kuriuose Europos valstybėse yra vis dar problemų dėl žmogaus teisių, sakykime, e, Vengrija. Tai manau, kad mums taip pat gali būti pateikiami klausimai šitomis temomis, tuo tarpu mes nedrįstame apie tai diskutuoti. O man, pažiūrėjau, tos problemos kilančios Europoje tapo net savošką obsesiją. Toliau dar vienas dalykas. Kai kalbame šitą temą, tai mano požiūriu, turime atskirti įstatymų griežtėjimą, nes šitie dalykai yra absoliučiai nepriimtinami, nepriimtini. Jie pažeidžia ES vertybės ir e, universalesias vertybės. Bet kita vertus mes negalime taip tiesiai ir iš karto jam sakyti, kad jūs turite pripažinti homoseksualų vestybės, vedybas, atsiprašau, ir ir įtvirtinti visą tai, kas, kas mūsų nuomonė turi būti įtvirtinta. Iš karto nereikėtų taip daryti, reikėtų siekti iš pradžių laipsniškai, kad bent jau dekriminalizuojamas homoseksualumas būtų, o, o paskui siekti kitų žingsnių įtvirtinimo. Pone Louis Michel, manau, kad jūs esate iš tikrųjų e, labai ryštingas kovotojas. Dėkoju visiems kolegams, dėkoju taip pat ir vertėjams, dėl kurių darbą mes galėjome susikalbėti. Ir paskutinis e, mano pastebėjimas, kuris skirtas Afrikos broliams ir seserims. Noriu Jums pasakyti, Jūs nesate vieniši ir Jūsų kova yra ir mūsų kova, tai yra ir Europos parlamento kova. Mes e, nepaliksime Jūsų e, likimo valiai. Viljamas Šekspyras sakė. Jis prašė žmonių įsivaizduoti, kas būtų, jeigu jie būtų kitų žmonių vietoje. Ir e, situacija buvo tokia, kad pabėgėliai buvo išmetami iš Londono miesto kaip svetimieji. Ir tada Šekspyras sakė, pagalvokit, kad jūs esate tie svetimieji, šalia jūsų stovi jūsų šeima, jūsų turtas prie jūsų kojų. Ir įsivaizduokit, kad yra prašoma tuos žmonės išmesti, parodant e, visišką nehumaniškumą. Šis parlamentas e, yra toks, kuris niekada neprisijungs prie kitaip mąstančių žmonių. Kova gali būti ilga, bet mes su jumis būsime kiekviename žingsnėje. Ačiū.